Possiamo allora cominciare. Gerbėmi kolegos, pradėkime šiandienos posėdį. Nusimato labai intensyvi darbo tvarkė, turėsim smarkiai padirbėti. Ir dėl tos priežasties reikia iš tiesų e, laikytis nustatytų terminų pasisakant. Turiu priminti, kad e, e, šiandienos posėdis bus transliuojamas internete. Taigi darbo tvarkės projektas jau yra išplatintas ir kaip visada, jeigu nėra jokių kažkokių e, pastabų, mes e, darbo tvarkės projektą patvirtinsime. Toliau pirmininko pranešimų šiandien pasakysiu nedaug. Kitus e, pirmininko pranešimus išgirsite kitą posėdį. Šiandien atvyko Vengrijos Respublikos užsienio reikalų ministras, todėl turėsime skirti jam laiko pasisakyti. Taigi, kokie yra tie pirmininko pranešimai? 12 e, sausio Elmar Brok ir e, Roberto Galtieri buvo paskirti E, atsakingais už pranešimą dėl konsultacijų keičiant 136 Lisabonos e, straipsnį pagal supaprastintą procedūrą, kaip numato Lisabonos sutarties 48 straipsnis. Apie šį klausimą mes kalbėsime kito posėdžio metu, tai yra 1 vasario diena, taip pat ypatingo posėdžio metu Strasbūre, kuris įvyks 17 vasario dieną. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad e, koordinatoriai paskyrė mane kaip pranešėja, e, kuris bus atsakingas už e, tarp institucinio susitarimo e, pežiūrą, kiek tai yra susijęs su tam tikrų grupių bendru registru. Jeigu pastabų neturite, šios rekomendacijos pateiktos koordinatorių yra patvirtindamos. Taip pat turiu Jūs priminti, kad koordinatoriai susitarė, kad 2000 kad e, sausio 27-28 dieną siūsime mūsų delegaciją į Jungtinę e, karalystę ir delegaciją sudarys e, ponas Goltieri, Hafner, Rangel, Šolts, Traskovski ir aš. Be to, ponas Daf pagal mūsų tradicijas taip pat dalyvaus šio, šioje delegacijoje, tačiau kaip Jungtinės karalystės narys. Toliau turiu pasakyti, kad Europos komisijos e, dėrybinės komandos e, vadovas, derantis dėl ES prisijungimo prie ES tarybos žmogaus teisų apsaugos e, konvencijos, informuos mus apie šiuos klausimus susitikime, kuris įvyks 7 vasario nuo 3 iki 4 valandos ketvirtos valandos. Ir jeigu jūs norite, galite dalyvauti šiame sutikime, tačiau prieš tai reikia informuoti AFKO komiteto sekretoriatą. Dabar norėčiau pasveikinti pona Janos Martoni, tai yra e, Vengrijos Respublikos e, užsienio reikalų ministra. Mes jau e, esame pažįstami. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Eniko Giori, tai yra Vengrijos valstybės sekretorė. Kaip jau e, sakiau, e, mes jau esame susitikę Vengrijoje, kai buvo organizuotas mūsų delegacijos išvykstamasis e, posėdis į šią šalį. Taip pat mes sustikome ir atitinkamame renginyje Strasbūrė, bet to mes taip pat galėjome susitikti prieš dvi savaitės Briuselėje Europos parlamente. Taigi e, šiandieną mūsų komitetas turės galimybę išklausyti, kokie yra e, pirmininkaujančios šalies prioritetai ir kokia yra programa. Tikimės, kad pirmininkaujant vengrams bus galima e, pasirašyti reglamentą dėl piliečių iniciatyvos ir taip pat norėtumėm išreikšti pageidavimą, kad pirmininkaujant vengrams Europos sąjunga prisijungtų prie Europos tarybos žmogaus teisų apsaugos konvencijos. Turiu pasakyti, kad 136 e, Lisabono sutarties straipsnio pakeitimas Jo atžvilgių jau mes paskyrėme mūsų e, pranešė, pranešėjus, bandysime šį klausimą išanalizuoti, ko galima greičiau. Kaip jau buvo pasakyta, už šį klausimą bus atsakingi e, ponas Elmar Brok ir Roberto Gualtieri. Šiandien mūsų pirmas darbo tvarkės punktas tai yra. E, e pono Janos Martoni pasisakymas kuri, su kuriuo e, mes turėjome galimybę sustikti anksčiau. Tačiau dabar norėtumėm, kad jis pristatytų e, prioritetus bei pirmininkaujančią šalies e, programą. Taigi, prašome. Può prendere la parola. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt eh, bizottsági tagok. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, man didelė garbė atst... pasinaudoti šią progą kreiptis į Jūs. Visiškai Aišku, kad e, mums pirmininkavimas yra istorinis įvykis ir istorinė galimybė. Detaliai apie Vengrijos pirmininkavimo programą nekalbėsiu, tačiau išdėstysiu svarbiausius dalykus. Na, o šiame posėdėje norėčiau pabrėžti, kad mes turėsime galimybių pasistengti koordinuoti trijų institucijų darbą. Man kaip užsienio reikalų ministrui ir vyriausybės nariui yra labai svarbu, kad šis darbas būtų sėkmingas Na ir aišku, mums reikia tinkamo pasitikėjimo. Mūsų programa pagrįsta konsultacijomis kartu su kitomis 26 valstybėmis narėmis, parlamento ir komisijos atstovais, politinėmis partijomis, šalimis kandidatėmis, rytų kaiminystės šalimis, mes konsultavome su visais, e, o konsultacijų tikslas buvo užtikrinti, kad na, dirbtume iš tikrųjų ties pačiais svarbiausiais klausimais, kad galėtume pasiekti tikslo, tai yra stipresnės ES. Vengrija norėtų tęsti pirmininkaujančių šalių trijulės darbą, siekiant e, sukurti geresnius ES pagrindus, institucinę sąrangą ir ekonominius pagrindus. Vengrija, aišku, nori prie to prisidėti, prisidėti prie ekonominio koordinavimo stiprinimo, kad užtikrintume solidų augimo pagrindą. Na ir norime siekti, kad mūsų pirmininkavimo pabaigoje ES būtų stipresnė negu dabar. Na, ir mums pavyks pasiekti sėkmės taip tik tai tuomet, jeigu būsime stipresni, o būsime stipresni, jeigu ir institucijos bus stipresnės. Ir jeigu mums pavyks, pavyks veiksmingai koordinuoti veiksmus. Taigi pirminis Vengrijos pirmininkavimo tikslas, pirminė užduotis yra ne tik tęsti esamų dokumentų rengimą, bet ir gerinti santykius ir koordinavimą tarp institucijų kad mūsų darbas būtų efektyvesnis. Ir tai yra svarbu e, rengiant sudėtingus e, dokumentus, kur tikrai reikia efektyvumo ir darbas užtrunka ilgai. Na, mums reikia tobulinti ekonominį valdymą, kurti daugiau darbo vietų, E, stiprinti socialinę integraciją, stiprinti bendrąją politiką, darant ją efektyvesnė, siekiant korencingumo augimo, taip pat e, pasinaudojant bendromis vertybėmis ir sanglaudos potencialu reikia priartėti prie piliečių ir pagaliau reikia tęsti integracijos procesą. Ir daryti tai atsakingai. Potencialas didesnė integracija yra didžiulis, todėl e, manau, kad visi šie prioritetai yra labai svarbus. O svarbiausias iš jų būtų ekonominio valdymo ir ekonominės politikos koordinavimas, būtinų sąlygų sukūrimas ekonomikos augimui. Turime atminti, kad e, visame tame yra dar svarbesnis klausimas, tai yra žmogiškasis veiksnys, žmogiškoji dimensija. Mūsų šūkis e, yra e, stipresnė Europa su žmogiškuoju aspektu. su šiuo aspektu yra susiję daug aspektų, daug dalykų. Tai yra bendros vertybės, ko, kova su skurdu, kultūrinė ir kalbinė įvairovė. Na ir, aišku, socialinė dimensija. Tai yra įvairios socialinės grupės įvairiose šalise. Taigi, akivaizdu, kad kai kalbame apie institucinius santykius, tai e, Lisabonos sutartis čia atneša nemažai pokyčių. Apie tai jau esu daug kalbėjęs tarptautinės prekybos komitete, kalbėjau apie prekybos dimensiją. Na, aišku, šiam komitetui priekyba gal mažiau rūpi, tačiau turime atminti, kad mums e, reikia platesnio požiūrio, e, daugiau naudoti bendrijos metodą. Pasikeitė nemažai sąlygų ir nuostatų, tačiau kai kurie dalykai išliko tie patys. Taigi, o bendrijos metodas ir išliko E, toks pat. Tai yra bendradarbiavimas tarp bendrijos institucijų yra, išlieka svarbus. Na, tačiau nepaisant to, e, visus e, Lisabono sutarties atneštus pokyčius galima interpretuoti, dėl to gali kilti prieštaravimų ir ginčių. Tai aišku yra neišvengiama, nes kuomet atsiranda naujas startis, naujas įstatymas, visada yra diskusijų, kaip vieną ar kitą dalyką reikia interpretuoti. Klausimas susijęs ne su tuo, ar yra tam tikrų prieštaravimų ir ginčio ar ne, bet ar klausimas yra, ar tos skirtingos interpretacijos gali sukelti konfliktą ir ar nesutrukdys e, jie ES funkcionavimui. Taigi apie tai mes galvosime ir pirminkavimo metu, stengsimės išsiaiškinti ir užglaistyti visus skirtumus, naudodamėsi, būdami kantrus ir supratingi. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks išspręsti e, visus e, konfliktus ar e, skirtingas nuomonės. Mūsų tikslas yra gerinti integraciją ir tam gerinti ES egzistuojančias sąlygas. Negali būti nuomonių skirtumų tarp institucijų. Kai, pavyzdžiui, kai kalbame apie santykius tarp parlamento ir tarybos, negalime savo leisti tokių skirtumų, nes europiečiams tai būtų sunku suprasti. Jie mums net leistų, jeigu pasirodytų, kad ES pagalius ir ratus kaišo nesusikalbėjimas tarp institucijų. pirminkavo metu mes nesieksime kažkokio prestižo, mes norime spręsti realius klausimus, norime uh, dirbti draugiškai su parlamentu, remti parlamentą jo darbe ir stengsimės tai užtikrinti viso pirmininkavimo metu. Jeigu jums reikės mūsų pagalbos, mes visada būsime pasirengę ją suteikti. Jeigu norėsite, kad mes atvyktume pas jūs, mes tai padaryti, padaryti, taip ir padarysime. Jeigu ne, tada nereikia. Bet norime, kad santykiai būtų konstruktyvūs ir didelių skirtumų, nuomonių skirtumų tarp mūsų neiškils. Tikiuosi, kad taip ir nebus, tačiau aš norėjau tai šiandien paminėti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad taryboje darysime viską, kad e, na, nudirbtume visą teisėkuros darbą siekiant bendro sustarimo. Taigi, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dabar norėčiau detaliau pakalbėti apie tris dalykus. Na, iš pradžių sakiau, kad labai detaliai apie viską nekalbėsiu ir apie viską nekalbėsiu, tačiau norėčiau pakalbėti apie tris pagrindinius dalykus. Visų pirma, sutarties pokyčiai. tai yra vienas svarbiausių Europos integracijos elementų. Mes tvirtai tikime, kad e, reikia nu, pasinaudoti supaprastinta procedūra, tačiau nenorime pažeisti tarp institucinių tarp institucinio e, galios balanso. Na, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Turime jos laikytis. O pakeitimai e, turėtų būti daromi greitai, be jokių surprizų. savo pirmininkavimo metu mes remsime šį pakeitimų procesą, remsime sudarties pakeitimą. Ir stengsimės, kad pakeitimai būtų tik tai tokie, kokie yra iš tikrųjų būtini norėčiau pakalbėti apie tarp vyriausybinį procesą, kuomet eurozonos valstybės narės e, koordinuoja savo e, darbą. Na, Vengrija kol kas nėra eurozonos narė ir net negaliu pasakyti, kada e, ją tapsime. Tačiau kitoms eurozonos, eurozonoje nesančioms šalims aiškiai pasakėme, kad norime dalyvauti ir šiame tarybos darbo bare. Tai yra, kiek tai susiję su eurozonos klausimais. Visiškai aišku, kad galvojant apie sutarties pakeitimą, tai Tai yra labai svarbus dalykas. Na, kitas svarbus klausimas yra ekonomikos valdymas, ekonominės politikos koordinavimas. Mes manome, kad e, norint sėkmingai išspręsti iškilusios problemas, e, reikia išspręsti visų pirma techninius, techninės problemas. pirmiausia pasitengsime tas techninės problemas ir išspręsti. Toliau norėčiau pakalbėti apie piliečių iniciatyvą. Šios iniciatyvos svarba yra kur kas didesnė, negu buvo manoma iš pradžių. tai sakydamas aš na, turiu galvoje demokratijos deficito klausimo sprendimą. Apie tai kalbama dešimtmečius. Na, šią prasme mūsų nuomonės atrodo sutampa ir mes labai džiaugiamės e, parlamento nuveiktų darbų šioje srityje. Man atrodo, kad tai yra puikiausias pavyzdys, kuomet pavyko išspręsti nuomonių skirtumus, siekti bendro supratimo ir gero rezultato. Tad dabar mūsų užduotis yra įgyvendinti piliečių iniciatyvą kaip galima greičiau. Tikimės, kad vasario 14 dieną E, projektas bus patvirtintas parlamente. Tai yra taryboje ir po to jam galės pritarti ir parlamentas, pirminkaujant Vengrijai. Mūsų nuomonė e, atitinkami reglamentai turėtų įsigalioti ir prasidės pirmasis piliečių iniciatyvos gyvendinimo etapas. Tuomet šį tiesioginės demokratijos aspektą bus galima gyvendinti praktikoje. Dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra e, Europos žmogaus teisų konvencija ir ES prisijungimas prie jos. kai kurie aspektai e, šiuo metu kelia problemų, tam tikrų problemų. Yra klausimų, kuriuos dar reikia išsiaiškinti, išspręsti. E, na ir komisija kol kas veda darybas, o mes pasistengsime pritraukti visas valstybės narės, kad jos paremtų e, šioms daryboms. Aš tikrai tvirtai tikiu, kad tuos teisinius e, klausimus bus galima išspręsti. Svarbu ir tai, kad tai, kad žmogaus teisų klausimai būtų tinkamai sprendžiami ir kad ES galų galę galėtų prisijungti prie konvencijos. Kaip ir anksčiau, būdavo daroma, manau, kad ir dabar bet kokius nuomonių skirtumus galima išsiaiškinti e, ir nesutarimus išspręsti diskusijų būdu. E, taigi pradėjome šį darbą jau dirbti e, dar pirmininkaujant ankstesnei valstybė nariai ir tikiuosi, kad galėsime jį greit užbaigti. Dar vienas klausimas tai yra problemos susijusios su biudžetu. Ir teisės aktų įgyvendinimo rezultatai. Esame jau nekartą kartoję, kad e, savo darbe konsultuosimės su Europos parlamentu, nes tiek jūs, tiek mes esame suinteresuoti sklandžių ES veikimu. Na, o konstitucinių reikalų komitetos e, sprendžiant šios klausimus turi labai svarbu vaidmenį. Taigi, aš E, tikiuosi susilaukti ir jūsų paramos pirmininkavimo metu, nes savo užduotis mes atliksime tik tai glaudžiai bendradarbiaudami su jūsų e, komitetu. Ir aš iš savo pusės esu e, visiškai pasirengęs dirbti su jumis glaudžiai ir veiksmingai. Ačiū. Grazie, signor Presidente. Dėkojame užsienio reikalų ministrui. Grazie, signor Presidente. Taigi dar kartą ačiū už pasisakymą. E, iš tiesų, kolegos e, vėliau jums e, užduos papildomų klausimų arba įvardins tam tikrus kitus aspektus. Tačiau dabar norėčiau suteikti žodį poniai Eniko Giori, kuri yra valstybės sekretorė. Jūs nenorite pasisakyti? Na, puiku, jūs tada galėsite pasisakyti diskusijų metu. Visų pirma, aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. E, jūsų e, Premjerministras kalbėjo apie Kroatijos perspektyvas prisijungti prie ES trumpalaikėje perspektyvoje. Taigi, Jeigu taip, tada mes norėtume sužinoti daugiau informacijos apie laiko terminus, kad mes, pavyzdžiui, galėtumėm tam atitinkamai pasirenkti. E, tai yra, kad būtų galima parengti atitinkamą pasiūlymą dar EP e sudėties po 2014 rinkimų. Dabar jau matau, kad e, kolega Sair prašo žodžių, prašome. Szépen elnök úr, nekünk magyaroknak különös elégtételnek Ačiū pirmininkė. Mes, vengrai, su dideliu pasitenkinimu sveikiname jūs pradėjus pirmininkauti. Jeigu 56 metų revoliucijos rezultatai būtų buvę kitokie, visa istorija būtų pakrypusi kitaip. Mes manome, kad Vengrijos pirmininkavimas yra didžiulis įvykis, taigi noriu pasveikinti ministrą, pirmininkaujantį atitinkamoje taryboje. Jis aktyviai dirbo Europos Sąjungoje, atstovavo savo šalies interesams. Tačiau jis taip pat yra gerai visiems pažįstamas ir, ir mūsų šalyje, nes nuolat kalba apie Europos interesus. Keletą žodžių apie jo biografiją. Jo gyvenimas klostėsi tikrai sėkmingai. Atsiprašau, kad kalbu apie asmeninius dalykus, bet manau, kad visa tai glaudžiai siejasi su ES istorija. Jis dalyvavo visose svarbiausiose 1990-1994 metų įvykiuose. Jis dalyvavo rengiant Vengrijos paraišką dėl narystės ES, taip pat buvo ir vienas iš dėrybininkų vykstant stojimo dėryboms ir taip pat dirbo ministru šiuo svarbiu Vengrijai laikotarpiu. Taip pat, kai posėdžiaudavo konventas, jis buvo vienas pirmųjų, kuris kreipėsi į konventą plenarinėje sesijoje, jis kalbėjo ne tik kaip ministras, bet ir kaip e, savo srities specialistas. Dabar jis pirmininkauja ministrų taryboje Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu, taigi mums didelė garbė jį pasveikinti čia. Kolegos, dėl sutarties pakeitimų norėčiau pasakyti, kad Ministras čia kreipėsi į komiteto narius, o komiteto nariai gali sudaryti labai ilgą pageidaujamų sutarties pakeitimų sąrašą, bet mes bandome save riboti. Po didelių pakeitimų mes nerenksime kampanijos, kad būtų įgyvendintas visas mūsų pageidavimų sąrašas. Sutelksime dėmesį tik į kai kuriuos sutarties keitimo aspektus. Manau, kad baigus darbą su Lisabono sutartimi, kurį laiką reikėtų e, palikti tą sutartį ramybėje, kad nereiktų per daug greitai prisitaikyti prie vis naujų pokyčių. Taigi turime baigti Lisabono sutarties įgyvendinimo procesą. Ministras sakė, kad pirmininkaujantį Vengriją bus draugiška parlamentui. Mes taip pat norime bendradarbiauti, nebijome diskusijų, norime dirbti su jumis ir manau, kad svarbiausia yra galutinis rezultatas, o ne jo įgyvendinimo detalės. Ministras taip pat minėjo ir atitikčių lenteles. Manau, kad čia kyla tam tikrų institucinių konfliktų. Manau, kad turėtume galvoje atitikčių lenteles, galėtume pateikti labai teigiamų pavyzdžių. Ponas Orbanas praėjusią savaitę, kalbėdamas apie biudžeto deficitą, sakė, kad Vengrija čia gali būti pavyzdžių. Dabar tarp tarybos ir parlamento vyksta diskusijos dėl atitikčių lentelių ir jeigu pirmininkaujantį Vengriją nori atlikti svarbų vaidmenį, galbūt ji galėtų užsiimti būtent šią sritimį. Žinoma, mes visada pagrindinį prioritetą savo darbę teikiame piliečių interesams. Labai džiaugiausi išgirdęs, kad galiu pateikti klausimų ministrui. Taigi mano klausimas yra apie atitikčių lenteles, kas bus su jomis daroma ir žinoma linkiu Vengrijai sėkmingo pirmininkavimo. Ačiū. Ačiū. Ir aš turiu pasakyti, kad e, man labai malonu, e, kad dabar pirmininkauja Vengrija. Aš prisimenu savo jaunystę kovą už laisvę ir dėl įvairių priežasčių mes tiesiog stebėjome tą visą procesą iš šalies. Ir dabar, labai malonu dabar matyti, kad e, Vengrija stojo prie ES e, valdymo vairo. Taigi galiu tiesiog pritarti tam, ką pasakė ponas Sajer. Jūs žinote, kad e, šiandieną pusė 11 prasidės klausimas su įvairiais E, ekspertais dėl Europos politinių partijų statuto ir finansavimo. Todėl norėčiau paprašyti, kad tie, kurie pasisakys, o tokių yra labai daug, apsiribotų tik tai trimis, keturiomis minutėmis. Dabar žodis ponui Dav, prašom. Um, Ačiū pirmininkė. Man labai malonu pasveikinti čia atvykusi ministrą. Manau, kad visi dirbę konvente sudarėme lyg ir klubą, konvento klubą ir dabar mums visada malonu diskutuoti apie konstitucinius klausimus. Noriu pateikti dvi pastabas, du klausimus. Pirmiausia, ekonominio valdymo ar ekonominės valdysenos klausimai. Mūsų yra prašoma mm, pritarti išimtiniai sutarties keitimo procedūrai. Kalbėdamas savo ir savo frakcijos vardu, noriu pasakyti, jog nemanau, kad siūlomi sutarties pakeitimai ilgesniojo laikotarpiu bus pakankami. kad būtų galima sukurti patikimą ekonominio valdymo sistemą, kurios mums reikia. Manau, kad tai supranta rinkos. Tai e, vis geriau supranta ir Europos politinės jėgos. ponas Gualtieri dalyvauja šiame posėdėje, manau, kad jis pasisakys šiuo klausimu, bet parlamentas turbūt šį darbą vertins kaip pirmąjį žingsnį siekiant tolesnių pakeitimų jų mes sieksime vidutinės trukmės laikotarpiu ir tikiuosi, kad mm, parlamentas mm, pareikš norą turėti tam tikrą konvergencijos kriterijų projektą. Tai turėtų mums padėti pereiti nuo dabartinės situacijos iki prie tinkamo ekonomikos valdymo, kuriam būtų labiau būdingi fiskalinės sąjungos bruožai. Tikiuosi, kad e, pirmininkantį Vengriją skatins šias diskusijas. Ministras turbūt žino, kad e, taryboje bus kolegų, kurie smarkiai priešinsis tokioms diskusijoms apie esminius ekonominio valdymo klausimus. Dėl to tikiuosi, kad e, ministras sugebės pasiremti parlamento nuomonę ir reikalaus, kad mūsų finansų stabilumo didinimo problema būtų sprendžiama demokratiškai. Kalbant apie biudžeto reformą, ir daugiametę finansinę programą, taip pat išteklių sistemos peržiūrą. Manau labai svarbu, kad šiuose diskusijose Europos parlamentas galėtų dalyvauti kaip lygiavertis partneris, nes jeigu mes liksime nuo šalyje, jeigu su mumis nebus konsultuojamasi arba bus į mus žiūrima iš aukšto, tai mūsų diskusijų, kurios bus tikrai sudėtingos ir ilgos, rezultatas e, bus abejotinas. Nemanau, kad e, šios darybos galėtų pasiekti gerų rezultatų, jeigu parlamentas e, juose visapusiškai nedalyvautų. Ir dar vienas dalykas, matau, kad pirmininkas jau pradeda nerimauti. Parlamento rinkimų reforma. Jūs žinote, kad e, šiam dosie aš skiriu ypatingą dėmesį. Tikiuosi, kad pavasarį parlamentas balsuos dėl didelio pasiūlymų reformuoti rinkimų sistemą paketo. Mes šį pasiūlymą visų pirma nusiųsime pirmininkui Van Rompoj, nes e, tie pasiūlymai taip pat bus susijęs su sutarties pakeitimais ir tą pasiūlymą turės nagrinėti ir bendrųjų reikalų taryba. Būčiau labai dėkingas, jeigu ministras Matoni pateiktų savo pra, pirminę reakciją, pradinę reakciją į e, tuos pasiūlymus, kurie, kaip žinote, dabar aptariami šiame parlamente. Ačiū. Ne, iš tiesų nepradėjau nerimauti. Tikrai ne. Tiesiog norėčiau pats e, nuvokti keletą e, sekundžių nuo kitų pasisakymų ir pasveikinti jūsų gimtadieniu, kuris e, įvyko vakar. Na, jūsų pastabos dėl e, sutarties pakeitimo yra teisingos. Pavyzdžiui, preambulėje pirmoje dalyje yra e, kalbama apie tai, kad e, sutartis yra galima ją nuolatos keisti. Dabar ponas Mendės Davygo prašome. Jau jas ir. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti ministrą EPP frakcijos vardu. Pirmininkė tikrai paisysiu jūsų įspėjimų, nes priešingų atveju neliks laiko diskusijoms. 136 straipsnio nuostatos Lisabono sutartyje yra keičiamos antrą kartą. Man įdomu, kas buvo padaryta anksčiau, kaip yra su 36 protokolo ratifikavimu. Norėčiau paraginti pirmininkaujančią Vengriją ratifikuoti tuos dalykus, kurių dar neratifikavo, kad nauji nariai galėtų pradėti dirbti parlamente. Dar grįžtant prie 136 straipsnio. Ar jūs manote, kad pono Broko ir pono Galtieri rengiami pranešimai pasiūlys minčių, kaip reikėtų tvarkyti ekonomikos valdymą. Grazie anche per la sua brevità. Ačiū už trumpą pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį e, kolegai Guerrieriai. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, man teks e, ilgiau pasisakyti nei anksčiau pasisakiusiam kolegai, tačiau norėčiau ir aš pasveikinti poną Matonį atvykus į šį komitetą. Tai iš tiesų e, taip pat norėčiau pasveikinti už pirmąjį Vengrijos pirmininkavimą. Norėčiau e, pasveikinti Jūs kaip e, pilietį šalies, kuri prarado demokratiją ir vėliau vėl ją atgavo, už tai Jūs turite didžiuoti savo šalimi. Taip pat e, aš noriu pasakyti, kad kaip pirmininkavo pirmą kartą į Ispaniją, aš dirbau kartu su Javier Solana. Ir tai iš tiesų patirtis, kurios aš niekada nepamiršiu. Taigi sveikinu su pirmininkavimu. Esu įsitikinęs, kad e, socialistų frakcija e, maksimaliai e, pritars pirmininkančių šalies prioritetams. Mes laikomės nuomonės, kad pirmininkančių šalies sėkmė bus ES sėkmė. Ir tai reikš sėkmę visoms mūsų valstybėms. Norėčiau įvardinti keletą jau minėtų aspektų. Visų pirma, Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad remiate ir skatinate piliečių iniciatyvą. Tai yra susiję ne tik tai su Lisabono e, sutarties įgyvendinimu, tačiau ir e, užtikrinimu piliečių noro aktyviai dalyvauti Europos politinėme gyvenime. Taigi Vengrija e, šioje srityje e, gali vaidinti labai svarbu vaidmenį vystant e, pilietinę iniciatyvą. Aš šiame komitete su pranešėjas atsakingas už ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos klausimą. Prieš mes e, po kelių savaičių sustiksime su komisijos atstovu, kuris dalyvauja dėrybose ir e, jis pristatys mums informaciją susijusią su dėrybomis. Taigi mano klausimas būtų toks. Jeigu, pavyzdžiui, e, bus baigtas, baigtos dėrybos tarp komisijos ir Europos tarybos pirmininkaujanti šalis turėtų tokiu atveju paspartinti E, šios konvencijos ratifikavimą tarp valstybių narių. Na, kai dėl e, finansinių klausimų, aš suprantu, galbūt tai nėra jūsų e, maloniausias rytis, tačiau man atrodo, kad šalių trejatas taip pat turėtų imtis iniciatyvos šio klausimu. Dar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie vizitą mūsų e, AFKO komiteto į Vengriją. To sustikimo metu buvo aptarta daugelis dalykų. Dabar yra e, šalyje įgyvendinama tarp institucinė reforma, kuri taip pat palies ir patį konstitucijos te, e, turinį. Na, jūsų šalis unikali, nes nuo totalitarnio režimo konstitucija nebuvo keista. Todėl dabar turite iš tiesų e, galimybę pakeisti e, jūsų konstituciją. Ir įtvirtinti joje e, visas teisės ir laisvės, kuriomis dabar galite mėgautis. Na, šalyje Jūsų taip pat yra įdomių e, dalykų susijusių su rinkimais. Ir man atrodo, dabar jūs atliekate dvigubą e, vaidmenį. Tai yra, jūs esate Vengrijos užsienio reikalų ministras, tačiau taip pat e, užimate labai svarbu postą ir taryboje. Taigi norėčiau, kad šios dvi pareigos taptų lik viena. Jūs e, aiškinote apie tai, kaip svarbus e, dialogas, konsultacijos ir taip toliau. Ir mes manome, kad būtent tokiu būtų galima surasti politinį konsensusą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Na, aišku, nenorėčiau keištis į jūsų vidaus valstybės reikalus. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai yra mūsų bendros vertybės Ir būtent tų e, vertybių pagrindų mes turime kurti savo politinį gyvenimą. Ačiū ponui Guajero. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai. Egry. Euh, labai ačiū pirmininkė. Ministrė, valstybės sekretorė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Ir dėkoju už jūsų labai įdomų pasisakymą. Žinoma, kad pirminkauti pirmą kartą ES yra didelė garbė ir tai yra labai svarbu. Džiaugiuosi, kad Vengrija pradėjo pirmininkavimą Žinoma, kad šis e, momentas yra labai rimtas, atsakingas momentas. Taigi aš tikrai noriu e, pasakyti, kad e, tikrai norėčiau remti jūsų darbą pirmininkavimo metu. Ir noriu pareikšti, kad mes tikrai tvirtai tikime jūsų pirmininkavimo sėkme. Na ir labai trumpai keletas dalykų. Keletą dalykų kolegos paminėjo, tai pavyzdžiui, plėtra, ką minėjo ponas Kasinis. Aš norėčiau galbūt atsargiai šiek tiek pakomentuoti plėtros procesą. Norėčiau paklausti, koks jūsų nuomonė galėtų būti grafikas Kai kuriuose valstybės narėse viešoji nuomonė yra gana skeptiška plėtros prasme. Žmonės atsargiai žiūri į plėtrą ateityje. Na, o kitas klausimas, apie ką kalbėjo ponas Gerero, tai konstitucinė, konstituciniai pokyčiai. Koks jūsų nuomonė galėtų būti konstitucijos keitimo grafikas? Aš e, tikiuosi, kad e, Vengrijos pirmininkavimo bus, metu bus nuveikta daug e, vertingų dalykų, negalime gaišti laiko, reikia, kad pirmininkavimas būtų kaip galima veiksmingesnis. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponia Gurmai. Ačiū pirmininkė. Noriu šiltai pasveikinti ministrą. Mums jau susidarė įspūdis, kad e, ši, šis pirmininkavimas bus draugiškas parlamento atžvilgių Tai yra mums labai svarbus signalas. Nes aišku, kad institucijos turi bendradarbiauti. Ministras ir ponas Gerero minėjo Europos piliečių iniciatyvą. Alenas Lamasūras ir aš rengėme pranešimą šiuo klausimu šiame komitete. rengiant šį pranešimą daug nuveikė Ispanija savo pirmininkavimo metu. Na ir birželio 22 dieną pavyko patvirtinti darbo dokumentą šią temą. Po to daug e, dirbo Belgija savo pirmininkavimo metu. Na, o dabar šį darbą perima Vengrija. Sausio 14 dieną ši iniciatyva pasistumėjo į priekį. Ir pagaliau po ilgo darbo dokumentas buvo patvirtintas. Žinoma, dabar dar reikės visą šį dokumentą ratifikuoti ir praeis dar nemažai laiko, kol užbaigsime visą tai. Na, o svarbiausia, kaip e, šis aspektas bus įgyvendintas. Štai čia turiu leidinį, kuriame išdėstyti pirmininkaujančios Vengrijos planai Uh, Europos semestras yra kitas naujas dalykas. Šį klausimą socialistų frakcija nuolat rėmė. Na, o esame girdėję, kad pirmininkaujantį valstybę turi ambicingą programą, tai yra labai gerai. Mano pastabos būtų tokios, akivaizdu, kad Vengrija pirmininkauja istoriniu momentu. Kaip žinia, turime pagrindinių laisvių hartiją. Todėl norėčiau norėčiau uh, sužinoti, kaip pirminkaujantį valstybę ketina dirbti toliau. Darybose dėl stojimo Europos Sąjungą norėčiau sužinoti, kaip, e, galėt, kaip numatote baigti darybas su Kroatija, ar pavyks tai padaryti jūsų pirmininkavimo metu. Labai svarbu, kad ši šalis tinkamai pasirenktų stojimui į Europos Sąjungą. Ačiū. Toliau panas Šeferis. Ačiū, pirminkė. Ministrė, kalbėjote apie vieningą Europą, apie Europos piliečių iniciatyvą. Piliečių iniciatyva iš tikrųjų keičia valdžios pasiskirstimą, nes piliečiai dabar turės tiek pat galių kaip ir taryba ar parlamentas. norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie šią iniciatyvą. Ar jūsų nuomonė ji yra vertinga ir ar ji padės užpildyti spragą tarp ES ir piliečių. Grazie. Onorevole Gualtieri. Gualtieri, prašom. Grazie. E, prezidentė, ankiu mės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie e, tų gerų žodžių, kurie buvo pasakyti pirmininkaujančiai šaliai. Iš karto aš norėčiau pasisakyti apie sutarties pakeitimo aspektus. Užsienio reikalų ministras kalbėjo apie tai, kad e, būtų galima taikyti supaprastintą procedūrą Kiti kolegos jau pasisakė, pasakė tam tikras argumentus, aišku, juos mes bandysime išanalizuoti mūsų diskusijų metu. Tačiau aš norėčiau užduoti keletą klausimų, nors e, galbūt, e, aišku, jūs e, galbūt nelabai galėtumėte juos atsakyti, bet kuriuo atveju pasinaudosiu šią e, suteiktą galimybę kad galbūt ir su pirmininkaujančia šalimi būtų verta pasidalinti mintimis dėl šių dalykų. Taigi, kokie yra klausimai? Klausimai konkrečiai yra susiję su pasirinkta procedūra bei laukiama reforma. Ką Jūs manote? E, valstybių narių e, pinigi, pinigų e, politika yra išskirtinė ES kompetencija. Ir galbūt reikėtų vėliau e, e, keisti e, tokį išskirtinį kompetencijos priskirimą. Toliau, ar jūs nemanote, kad numatoma lankstumo procedūra, kuri yra dabar įtvirtinta sutartyje, taip pat galėtų mums leisti pasinaudoti tą galimybę keičiant e, sutartį. Aišku, jeigu jūs manote, kad verta tokią procedūrą pasinaudoti. Toliau dar vienas e, toks e, politinių, politinis klausimas. Ką jūs manote apie ratifikavimo aspektus? Dabar Mendes Devygo e, apie tai kalbėjo, tačiau norėčiau sužinoti, kaip e, būtų organizuojamas tas ratifikavimo procesas. Aišku, šis klausimas yra aktualus visiems. E, taigi norėčiau sužinoti dėl šio klausimo. Ar ES galėtų numatyti kažkokius e, apsaugos mechanizmus ir galėtų apsaugoti savo bendrą valiutą? Toliau dėl pačios siūlomos reformos e, esmės. Kolega DAF jau pasakė, kad tokios reformos nepakaks. E, toks žingsnis bus nepakankamas. Dabar aš dab žvelgiu į siūlomą tekstą ir galvoju, galbūt tai nėra ne tai, kad e, nepakankamas žingsnis, tačiau žingsnis ne ta kryptimi, žingsnis atgal. Ir dėl tos priežasties iš tiesų mes negalėsime sukurti tos geresnės valdysenos struktūros. Kalbame apie tarp vyriausybinius aspektus e, Todėl pateiktame pasiūlyme yra rašoma, kad bus kūriamas ES mechanizmas. Ir, jo, ir dėl tos priežasties ateityje mes e, užkirsime kelią e, pasinaudoti stabil, stabilizavimo mechanizmu kaip ES mechanizmu. Rašys, sakysime tik tai tai, kad E, šiuo stabilizavimo mechanizmu gali pasinaudoti tik tai tos institucijos, kurios e, nepriklauso Europos Sąjungai. Todėl man atrodo, kad mes e, numatome tam tikrus apribojimus, neigiamus apribojimus, E, mūsų reakcija ateityje. Mes tiesiog sakome, kad e, negalima bus pasinaudoti jokių e, mechanizmų situacijai ES stabilizuoti. Taigi, man atrodo, kad toks dalykas yra labai rimtas, jeigu bus pasirinktas toks kelias. Ir dėl tos priežasties aš norėčiau, kad ministras pasisakytų, ar, at, ir apie, ar apie tai buvo pamastyta ir ką jūs apie tai manote. Ačiū ponui Gualtieri. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Derkovskį. <clears throat> Uh, Noriu pateikti asmeninę pastabą. Komunistiniais laikais mums, mums būdavo pristatoma visai kitokia istorijos versija. Ji netitiko tikrovės. Man netėvas nuolat mokė istorijos namie ir prisimindavo 15 amžių, kai musėjo tam tikri e, ryšiai. Jis, mano tėvas, mes turėjome tada galimybę padaryti įtaką Europos vystimuisi ir mm, mano tėvas sakydavo, kad istorija mums niekada neduoda antro šanso, bet manau, kad dabar mes tą antrą šansą turime ir dėl to e, linkiu Jums e, sėkmingo pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Porą klausimų. Vienas bus naivus, nes jūs esate diplomatas ir turbūt sakysite, kad bendradarbiavimas vyksta puikiai. Aš vis dėlto norėčiau paklausti jūsų apie bendradarbiavimą su Catherine Ashton, ruošiantis pirmininkavimui. Turiu galvoje darbo pasidalymą, išorės veiksmų tarnybos e, kūrimą. Ypač noriu pasiteirauti apie pasida darbo pasidalymą tarp bendrųjų reikalų tarybos ir užsienio reikalų tarybos. Kaip bus jeigu Catherine Ashton negalės pirmininkauti, ar yra numatyta kokia nors tvarka. Kitas dalykas - pamatiniai susitarimai, kurie pasirašyti tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Paolo Randžiao dėrėjosi dėl tų susitarimų. Ir švelniai tariant, taryba nebuvo labai patenkinta tai susitarimais. Ar yra kokiu nors postumiu šioje srityje? išanalizavus tuos susitarimus. Ar jūsų požiūris kitoks, ar jūs vis dėlto manote, kad šį klausimą reikėtų perduoti Europos Teisingumo teismui? Ačiū. Grazie, Lorelė Brons. Ačiū, ponas Brons. Ačiū, pirmininkė. Kalbėjote apie sutarties pakeitimus, kad juos reikia e, gyventi greitai ir taikant supaprastintą procedūrą. Uh, Jūs žinote, kad Junktinėje karalystėje šis klausimas itin delikatus, itin jautrus. Vyriausybė yra pažadėjusi e, rengti referendumą, jeigu būtų numatomi tokie pakeitimai susijęs su suverenumu. Tačiau turiu pasakyti, kad Tikiuosi, kad supaprastinta procedūra suteiks galimybę visose valstybėse narėse renkti diskusijas dėl visų būsimų pakeitimų. Jūs, tarp kitų dalykų, minėjote ekonominį valdymą, minėjote, užsiminėte apie valstybių narių biudžetus. Ar jūs manote, kad tokioms šalims kaip jūsų, kurios nepriklauso eurozonai, taip pat rinkiniai karalystiai, ar jų biudžetai turi būti tikrinami? Ar nebus taip, kad e, remiantis Europos vertybėmis nebus bandoma užgneušti tam tikrų prieštaravimų ir nepasitenkinimo? Dar vienas dalykas. Buvo užsiminta apie numatomą Kroatijos stojimo grafiką. Norėčiau visiems priminti tam tikrą techninį aspektą, tai yra referendumą. Skirtingai nei pilietinė iniciatyva, referendumas yra tikras, ties, piliečių demokratijos pavyzdys. Ačiū. Grazie, honorevoli Hefner. Ačiū dabar, ponas Hefner. Ja, vielen Dank. Es, auch mir ist es eine sehr große Freude, dass Ungarn nun die. Ir man labai malonu pasveikinti Vengriją pirmą kartą pradėjus pirmininkauti Europos Sąjungoje. Turiu pasakyti, kad e, aš gimiau kaip tik garsiųjų įvykių Vengrijoje metu. Taip pat žlug, e, nukritus geležiniai uždangai aš e, bendradarbiavau su tuometiniu Vengrijos prezidentu. Manau, kad Europos parlamentas yra daug padirbėjęs, užtikrinant, kad Lisabono sutartis įsigaliotų kaip galima greičiau. Ir norime, kad piliečiai galėtų kaip galima greičiau pasinaudoti pilietinė iniciatyva. Manau, kad parlamentą dabar reikėtų paraginti. Turiu pasakyti, kad Europos piliečių iniciatyvos klausimas buvo nagrinėjamas labai ilgai, piliečiai jos ilgai klausė. Galbūt pirmininkant Vengrija galėtų duoti postumį mm, šioje srityje, kad valstybės narės atliktų savo namų darbus ir prasidėtų praktinis įgyvendinimas. Norime, kad tos iniciatyvos būtų įgyvendintos be per didelės biurokratijos. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Stabilumo paktas, mm, valstybių narių gelbėjimo paketai, ekonominis valdymas. Noriu paklausti dėl kokių priežasčių nėra nustatomos tikslios sutarties įgyvendinimo taisyklės, kodėl mes to šalinamės. Tai yra sudėtingas klausimas, buvo kalbama ir apie tarp vyriausybinę konferenciją ir daug kas mano, kad e, būtų galima užsitikrinti didesnį nacionalinių parlamentų ir piliečių pasitikėjimą. Jeigu mm, nustatome tik ad hoc priemonės, tai net ir vidutinis pilietis supranta, kad tai ne visada duoda gerų rezultatų. Ačiū. Pono Hefneriui dabar žodis pono Radžio. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti Vengriją pradėjus pirmininkauti. Sveikinu ją ne tik todėl, kad ji nuo totalitarizmo perėjo prie demokratijos, bet ir dėl kitų istorinių priežasčių. Turiu pasakyti, kad Vengrijos istorija kažko panašiai į Ispanijos ir Portugalijos nes ir tų šalių istorija sudėtinga. Pradėjus įstojusios Europos Sąjunga ir mūsų šalis turėjo galimybę pirmininkauti. Ir tai yra puikia proga, puikia galimybė, kadangi ši sąjunga gali padėti žmonėms Šiame posėdėje dalyvauja nariai iš Vengrijos, ponas Sair, ponia Gurmai, ponas Šioflin. Daugelis komiteto narių iš Vengrijos ir kitų yra atlikę didelį darbą. Ponas Traskovski e, užbėgo man už akių, pateikdamas klausimą apie mm, pamatinius sutarimus. Bet dar norėčiau e, pakalbėti apie stojimo procesą. Nebuvo paminėta Islandija. Dar kitas klausimas apie ekonominį valdymą. Ir apie Islandijos stojimą, kokia yra Vengrijos pozicija. O dėl Kroatijos stojimo pasakysiu, kad mano nuomonė turėtume būti labai atsargus. prisiminti e, parlamente patvirtintą pranešimą. Taip pat turime atsargiai vertinti santykius ir su Kosovu ir Serbija. Manau, kad Kroatija nusipelno atsakymų, bet reikia tam tikros pusiausvėros Balkanų šalise reikia pateikti galutinių atsakymų ir prieartinti tą šalis. Aš čia kalbu apie Serbiją ir Kosovą. Pirmininkaujantį Vengriją pasisako už Kroatijos stojimą, bet e, turėtų pagalvoti ir apie santykius su Serbija ir Kosovu. Ačiū. Daugiau pasisakyti norinčių nematau. Nežinau, ar valstybės sekretorė dar norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tada suteiksiu žodį e, užsienio reikalų ministrui. Prašome. Thank you very much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visus įdomius, svarbius klausimus ar komentarus. Pasistengsiu atsakyti juos visus. Galbūt pasistengsiu keletą apjungti. Kad vertėjams būtų lengviau dirbti. Aš nekalbėsiu įvairiomis kalbomis, nepriklausomai nuo to, kokią kalbą užduotas klausimas, kalbėsiu angliškai. Kroatija. Taip, mes aiškiai esame pasakę, kad norėtume užbaigti dėrybas dėl narystės su Kroatija iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Tai nereiškia, kad bus pasirašytas susitartis, tai galbūt vyks vėliau, pirmininkaujant Lenkijai iki metų pabaigos, tačiau ypač po gruodžio 22 dienos, kai buvo uždarytos darybos dėl trijų skyrių. Visi ekspertai sako, kad yra puikių galimybių tas darybas užbaigti. Ar tai pavyks padaryti, aš nežinau. Čia aiškiai norime pasakyti, kad tai yra vienas iš mūsų prioritetų ir tikslų. E, dar darybose daromasi dėl kitų septynių skyrių. Na, aišku, neskaičiai svarbu, o klausimai. Žinome, kad 23 skyrius yra labai svarbus. Europos komisija kovo mėnesį paskelbs e, nuveikto darbo rezultatus. Ir tikiuosi, kad tai leis užbaigti dėrybas dėl 23 straipsnio. Na, kitas e, klausimas yra bendravimas ir tautinių baudžiamojo tribunolų. E, mes optimistiškai į tai žiūrime ir galvojame, kad viską galima mm, bus padaryti. Dėkoju Jozefui už asmeniškas pastabas. Mm, aš aišku neturiu laikui, laiko komentuoti e, jūsų pasisakymų, tačiau man pasirodė, kad e, pirmą kartą mes išeiname į areną, o kitas kartas tai ko gero pasitaikys tik po 14 ar 15 metų, priklausomai nuo to, kiek į ES įstos naujų valstybių. Todėl šią progą tikrai turime pasinaudoti. kaip labai palankę istorinę galimybę. Pone Dafai, trumpai apie šiuos klausimus kalbėjomės Budapešte. Įdomu yra tai, kad jūsų nuomonė, jei teisingai supratau, net ir iš finansinio stabilumo perspektyvos sutarties pakeitimos nėra pakankamas. Aš manau, e, ir tai būtų mano reakcija ir į kitus pasisakymus, tai yra tai, ką galime padaryti dabar. Dabartinėme ekonominėme finansinėme klimate pakeitimai turėtų būti riboti ir greiti. Čia turime 27 e, veikėjus Europos parlamentą, tarybą, komisiją, Bet yra dar vienas žaidimo žaidėjas šią prasme, tai yra rinka, nekalbant jau apie visuomenės nuomonę. Taigi atsižvelgiant į visą tai, sutarties pakeitimas turi būti ribotas ir greitas. Atsiprašau, Jozefai, kad praleidau tavo klausimą dėl koreliacinių lentelių. Tačiau noriu tave nuraminti, kad tikrai darysime viską, kad visos lentelės būtų parengtos teisingai. Esame jau patys tai darę anksčiau. Aišku, kad yra skirtumų tarp valstybių narių. Šią prasme nenorėčiau valstybių klasifikuoti ar skirstyti jų į senesnės ir naujesnės. Manau, kad visų tikslas yra parengti teisingas koreliacijos lenteles ir tai būtų puikus e, svertas e, bendradarbiavimui ir su parlamentu tarybai. Kai dėl diskusijų apie ekonomikos valdymą, na tai aišku, kad diskusija bus sunki, gana sudėtinga. E, reikia apsispręsti dėl svarbių dalykų. Manau, kad visas problemas galima išspręsti, ar kalbėtume apie automatiškumą, ar įvairių institucijų vaidmenį, ar kitus dalykus. Vėlgi, mano nuomonė, jeigu siesime tai, ką vadiname ekonominio valdymo teisės aktus ir su kitais klausimais, tai tuomet mūsų užduotis gali tapti kur kas sudėtingesnė. Dėl MFF. Pirmieji žingsniai užžengti praėjusią savaitę E, įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo parlamento pirmininkas, Europos komisijos pirmininkas, Vengrijos ministras pirmininkas. Taip prasidėjo diskusija dėl daugiametės finansinės programos ir mes manome, kad toks bendradarbiavimas tarp institucijų rengiant e, daugia šalia finansinę programą yra svarbus ir gerai, kad jis prasidėjo. Jei kalbėsime apie rinkimų reformą, tai ponia Dafa, jūs žinote mano asmeninę nuomonę. Jeigu Aš dabar galbūt detaliai negalėčiau kalbėti, tačiau turiu pasakyti, kad e, mielai su jumis e, padiskutuočiau apie tai iš karto po e, Vengrijos pirmininkavimo. Tačiau dabar nematau jokių galimybių šį klausimą įtraukti į darbo tvarkę dabar. Padarykime tai, ką galime padaryti, nes reikia padaryti sutarties pakeitimus dėl Europos stabilumo mechanizmo, o dėl viso kito, tai viskas yra evoliucija, procesas tęsiasi, nežinome, kaip viskas atrodys ateityje, po kelių metų ar dešimtmečių. Žinoma, kai kas, daug, daug kas mano, kad turime tęsti šį procesą, tačiau kokiu greičiu, kokia forma yra kitas klausimas. Piliečių iniciatyva. Atsiprašau, pirmiausia, parlamento sudėties pakeitimų ratifikavimas. Žinau, kad 13 iš 27 valstybių narių jau ratifikavo e, pakeitimus, iš kurių septynios yra taip vadinamos naujos valstybės narės. Na, aš galiu pažadėti, kad raginsime visas valstybės narės pakeitimus ratifikuoti kaip galima greičiau, nes reikia, kad visos 27 valstybės tai padarytų. Reikia paspartinti šią procedūrą. Na, vėlgi, čia yra visą tai susiję su tam tikrų pasitikėjimo elementų, patikimumo elementų. Piliečių iniciatyva. Tai galiu pakartoti, ką esu sakęs anksčiau. Manau, kad e, šis dalykas yra labai svarbus, tačiau reaguodamas į kitą klausimą turiu pasakyti, kad nemanau, jog visą tai galtinai išsprendžia e, tą dalyką, kuris vadinamas demokratijos deficitu. E, iniciatyva yra, tai yra vienas elementas. Manau, kad turime rasti būdų, daugiau būdų, kaip Europą padaryti demokratiškesnę. E, tai yra tik viena galimybė, kiek ji bus panaudojama, e, dar neaišku. Per pastarąsias kelias savaitės e, jau žmonės klausinėjo manęs, ar gali pradėti para, rinkti parašus, ar jau gali pradėti visą tai daryti. Norime įtraukti šį ar kitą klausimą į darbo atvarkę. Turėjau aiškinti, kad E, ši galimybė yra skirta ne visiškai tam ir panašiai. Taigi, noriu pasakyti, kad žmonės apie tai žino ir laukia e, šios iniciatyvos įgyvendinimo. Reikia tai padaryti kuo greičiau, išsprendus visas techninės problemas. Aišku, valstybės narės turi taip pat savo namų darbus padaryti, kaip ir komisija. Tai yra parengti internetinę sistemą, kitus techninius klausimus Reikia padaryti viską kaip galima greičiau. Konstitucija. Ši tema yra labai plati, aš pasakysiu keletą dalykų. Mūsų konstitucija buvo pakeista iš esmės, kai kas sako, 95, 6 ar 7 procentais keičiantis sistemai. Konstitucijos pavadinimas yra 20 e, aktas, kurio data 1949 metai. 49 metai turbūt, kaip žinote, buvo patys blogiausi metai, išskyrus galbūt 44 metus. Taigi, absurdiška, kad konstitucija vadinasi būtent taip. Na, bet Daugeliu atveju buvo dedama, buvo dedama pastangos e, patvirtinti naują konstituciją, pradedant 94 metais, e, kuomet aš pats tame procese dalyvavau, kai buvo valdžioje socialistų liberalų vyriausybė. Pasiekėme per keturis metus pakankamai pažangos, tačiau situacija pasikeitė. Na, o dabar šį darbą galime tęsti. Pone Gerero, manau, kad jūs panaudotas pasakymas, jog reikia naudoti dvi galvas, abi savo galvas tuo pat metu, yra pats geriausias jūsų pasiūlymas. Pasakysiu kaip. Mes įtrauksime pagrindinių laisvių hartiją in extenso į naująją Vengrijos konstituciją nors tai yra bendrijos teisė ir ji turi būti taikoma, tačiau ji taip pat bus Vengrijos teisės dalis ir bus taikytina kiekvienoje srityje. Manau, kad tai yra maksimas, ką galime padaryti. Taigi, dėl žmogaus teisų tai tie galėsime padaryti turėsime konstituciją, kuri įtrauks taip pat ir pagrindinių laisvių hartiją. Trumpai jau kalbėjau apie plėtrą. Šį klausimą užduoja pana Lebry. Na, žinoma, kad yra skepticizmo ir mes taip pat sakome, kad reikia laikytis taip pat ir salginumo principo. Neturi būti jokių nesusipratimų. Viena vertus, mes norime viską paspartinti, padrasinti, tačiau tuo pat metu šalims kandidatėms sakome, kad jos turi padaryti ir savo namų darbus. Labai sunku pateikti kažkokiu kalendoriu, kai kam tai gali visiškai nepatikti, nes jie mano, kad su datomis reikia elgtis labai atsargiai. Tačiau manau, kad visa tiesa yra ta, kad kai pradėsime diskutuoti apie svarbiausius biudžeto klausimus, ir sanglaudos politiką, tuomet turėsime numatyti bent jau hipotetinę datą Kroatijos narystai. Aišku, nenorime pamiršti kitų šalių. Priešingai, mes sakome, kad jeigu pavyks uh, pabaigti darybas su Kroatija, tai tai bus pats geriausias signalas kitoms šalims, kad jos taip pat turi tokią galimybę. Vengrija buvo viena pirmųjų šalių e, e, ratifikavusių e, stabilumo susitarimą su Serbija. Ir Vengrija sakė, kad komisija turėtų pradėti renktis darbus vyriausybę. Ir kaip žinome, Serbijos vyriausybė po kelių dienų perduos komisijai užpildytus klausimynus ir e, komisija galės e, pradėti renkti savo nuomonę, kas yra labai svarbu Serbijos narystės klausimo sprendimui. Pagal laisvių vertinimą, e, hartijos vertinimas. Aš visiškai sutinku turime pasistumti čia į priekį, turint galvoje ir tai, ką aš jau sakiau prieš keletą minučių. Dar kartą noriu grįžti prie Džordžo Šioplino komentaro. Piliečių iniciatyva tai yra viena priemonė. Dar daug turėsime dirbti su politinės bendrijos e, kūrimu. Pateiksiu pavyzdį. Žinoma, yra euroskepticizmo tendencijų. Pavyzdžiui, mano šalyje, dėl to, kad Vengrija pirmininkauja, ES tapo daug populiaresnė. E, keista, ar galbūt ne, kaip ten bebūtų, paramba viešoje nuomonė, viešos nuomonės parama eurointegracijai yra žymiai sustiprėjusi dėl to, kad Vengrija pirmininkauja. Taigi, matome, kad galima padidinti visuomenės susidomėjimą Europą. Sutarties pakeitimai Daugelis e, jūsų kėlėte šitą klausimą. Te galiu pakartoti, kad eurozonos egzistavimas yra tikrovė, mes to pakeisti negalime. Ir jeigu norime eurozonos šalims sukurti stabilumo mechanizmą, tam tikrą gelbėjimo mechanizmą, tai tai gali padaryti tik tai eurozonos šalis. Žinoma, e, mes galime įstoti eurozoną, kai būsime pasirengę, tačiau nemanau, kad nemanau, kad čia būtų pažeidžiamos kaip nors kompetencijų taisyklės pagal sutartis. Žinoma, ratifikavimas bus tas klausimas, kurį reikės spręsti. Aš te galiu pakartoti, kad supaprastintos procedūros sąlygos egzistuoja, kompetencijos nesikeičia. Taigi viską reikia padaryti kaip galima greičiau. Dar kartą norėčiau paminėti tai, kad tai būtų labai svarbus signalas viešai nuomoniai ir e, rinkai. Ekonomikos valdymas, kaip jau sakiau, yra visai kitas klausimas. Reikia įspręsti. Nemanau, kad pats biudžeto procesas pažeistų valstybių narių e, kompetenciją teisinis pagrindas sutartyje yra. Iš tikrųjų, ten kalbama apie ekonominės politikos koordinavimą, nors e, praeitįje tai nebuvo pakankamai daroma. Tačiau manau, kad dabar jau turime pradėti tai daryti. Tai yra labai svarbu užbaigiant e, renkti šešis teisėkuros tekstus. Na ir pagaliau e, turiu pasakyti, kad mes e, pritarėme Islandijos storimui į Europos Sąjungą. Tikiuosi, kad įvyks pirmoji tarpvyriausybinė konferencija dėl jos narystės darybų mūsų pirmininkavimo pabaigoje ir po to kolegos e, Lenkai tęs šį darbą. Taigi tokia buvo mano paskutinė pastaba. Noriu padėkoti visiems. E, noriu padėkoti kolegai iš Lenkijos už pasisakymą. Manau, kad regionui, centriniai Europai tai yra istorinė galimybė. Tai bus vidurio Europos metai. E, aišku, dirbs dvi skirtingos pirinkavimo trijulė, trijulės Paskutinė šios trijulės yra Vidurio Europos e, valstybė, e, kita taip pat. Ir tikimės, kad tai bus sėkmingi kalendoriniai metai visiems mums. Ačiū. Grazie, signor Presidente. Ačiū. Ačiū už visą mums skirtą laiką, už jūsų konkrečius atsakymus į klausimus. Mes dabar galime baigti e, šį sustikimą. Dar kartą norime palinkėti sėkmės pirmininkaujančiai šaliai, kad e, jūs iš tiesų užtikrintumėte didesnę Europos integraciją. Tikimės e, taip pat, kad Vengrija įeis į ES istoriją kaip šalis, kuri užtikrino ir padarė didžiulį žingsnį siekiant pažangos. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tačiau prieš tai padarykime dviejų minučių pertrauką. Grazie Presidente. Allora, Orra Commanza, si comincia la seconda parte di questo nostro incontro che riguarda. Taigi, ponios ir ponai, pereikime prie mūsų posėdžio antrosios dalies. Tai bus klausimai dėl 2004 metų reglamento taikymo dėl Europos politinių partijų statuso. Mūsų diskusijos e, bus padalintos į tris dalis. Ryte mes išklausysime e, asmenis, kurie vadovauja vairioms Europos politinėms partijoms. Kaip jūs žinote, ES e, dešimtas straipsnis skelbia, kad Europos politinės partijos prisideda prie Europos politinio samoningumo formavimo ir ES piliečių valios išreiškimo. Minėtas reglamentas 2004-203 nu- būtent reglamentuoja e, Europos part, politinių partijų statutą bei finansavimą ir be kita ko numato, kad Europos parlamentas turėtų parengti pranešimą dėl šio reglamento taikymo. Dėl šios priežasties mes, e, mūsų pranešėjos e, prašymu, Nusprendėme organizuoti šiuos viešuosius klausimus, kad e, išgirstumėme įvairių pasiūlymų. Taigi pakvietėme e, politinių partijų atstovus, kurie dalyvauja posėdėje šį rytą. Po pietų mes išklausysime profesorius, e, ekspertus šios ryties, o vakare po pietų bus pristatyta studija susijusi su Europos E, partijų sistemos e, sukūrimu. Be to išklausysime ir audito rūmų e, pasisakymą dėl finansavimo aspektų, be to pasisakys Transparency International atstovas. Taigi visi šie pasisakymai leis šio komiteto nariams pateikti klausimų, o vėliau mūsų pranešėja ponė Dženakau e, pateiks savo baigiamąjį žodį. Taigi mes dabar e, turime suteikti žodį e, pasisakyti Europos politinių partijų atstovams, tačiau e, kiekvienam pasisakiusiam galiu skirti tik tai po penkias minutės. Na, man atrodo, kad pasisakiu, pasisakančių yra devini, todėl galbūt galėtumėm padalinti šios pasisakymus į dvi dalis ir kad būtų galima e, parlamentarams e, suteikti klausimų ne tik tai e, diskusijų pabaigoje, tačiau ir per jų vidurį. Taigi visų pirma norėčiau suteikti žodį ponui Wilfred Martens. Jo nereikia pristatyti šiame parlamente, tačiau jums priminsiu apie tai, kad kalbame apie labai e, ženklų politiką, kuris e, tarp 78-ųjų, e, nuo 78-ųjų vadovavo, buvo savo vyriausybės narys. Na ir labai daug dalykų galima, būt, galima būtų pasakyti apie jį, tačiau E, šiuo metu jis yra Europos liaudės partijos e, pirmininkas. E, karalius Baldovinį jam suteikė atitinkamą titulą. Dar būtų galima apie šį asmenį daug kalbėti, tačiau kadangi jau prašiau pasisakančių apsiriboti tik tai minu, penkiomis minutėmis, daugiau kalbėti ir pats nenorėčiau. Taigi, ponui Martens, jums žodis. Thank you very much, Mr. President, uh, and the members of your committee. Ačiū, pirmininkė. Sveikinuosi su komiteto parlamento nariais. Turiu pasakyti, kad mes atliekame labai svarbų vaidmenį gyvendindami Europos politinių partijų tikslus. Man yra skirtos penkios minutės. Noriu priminti, kad aš, būdamas savo šalies uh, E, ministras pirmininkas, kai, buvo, kai vyko dėrybos dėl Mastrikto sutarties, aš pasisakiau už polit, Europos politinių partijų pripažinimą ir finansavimą. Ir 12 ministrų pirmininkų tai buvo pirmasis pagrindinis darbo tvarkės punktas. Ir po 50 minučių trukusių diskusijų e, buvo pritarta pasiūlymams. Tai įvyko 91 metų gruodžio mėnesį. Maastrichto sutarties garsiajame 138a straipsnėje yra pasakyta, kad mm, Europos lygių veikiančios politinės partijos yra svarbus integracijos veiksniai Europos Sąjungoje. Ir pirmininkė, jūs turbūt prisiminate frazę, kad jos prisideda prie Europos e, savimonės formavimo ir reiškia Europos piliečių valią. Turiu dvi pastabas. Pirma, pirmas sakinys. Europos politinės partijos yra svarbus Europos integracijos veiksnys. Tai yra pasakyta Lisabonų sutarties 10 straipsnio 4 dalyje. Buvo pastebėta, kad niekur nebuvo užsimenama apie Europos partijų finansavimą. Ir prireikė 13 metų, nuo 92 metų, tai yra Mastrikto sutarties? Ne, atsiprašau, e, prireikė 8 metų nuo Nico sutarties ir 191, kol 191 straipsnėje buvo paminėtas paminėta, kad finansavimas yra esminis dalykas Europos politinėms partijoms. Taigi partijos yra finansuojamos iš Europos politinės partijos finansuojamos iš jų sudėtį iš įeinančių partijų, bet dabar jau buvo aiškiau įtvirtintas Europos politinių partijų finansavimas. Ir turiu pasakyti, kad tokiai nuostatai tvirtinti prireikia 13 metų. Taigi, pripažįstant Europos partijas ir kalbant apie jų finansavimą, Europos parlamentas e, atliko labai svarbu vaidmenį. Lainino pranešime dabar grįžtama prie šio klausimo. Savo pranešime ponas Lainin sako, kad mums reikia ne tik finansavimo, žinoma, tai Europos politinėms partijoms buvo sprendimas, bet savo pranešime ponas Lainin akcentavo, kad reikia sukurti bendrą Europos partijų statutą, kuris neapsiribotų vien Europos lygių veikiančių partijų finansavimu. Jis paragino nustatyti partijų teisės ir prievolės ir suteikti galimybę jiems turėti teisinį subjektiškumą remiantis ES teisė tai galiotų ir valstybėse narėse. Ir jis paragino jūsų komitetą pasvarstyti Europos politinių partijų statuto klausimą. Jūs buvote raginami nagrinėti šį klausimą teisinių, politinių ir fiskalinių požiūrių ir parengti pasiūlymų. Taigi, galiu pakartoti, kad mes labai džiaugiamės nuostatomis dėl finansavimo, tačiau tai nėra oficialus pripažinimas. Mums reikia, Europos politinėms partijoms reikia teisinio ir politinio įtvirtinimo. Ir yra daug pasiūlymų, kai būtų galima užsitikrinti tą įtvirtinimą. Pavyzdžiui, kalbama apie Europos politinės diskusijas, apie kandidatų į Europos komisijos pirmininkus parinkimą. Taip pat dar noriu prisiminti ir pono DAF pranešimą, ten raginama sukurti visos Europos sąrašą. Mes dabar esame pelno nesiekiančios asociacijos. Mes veikiame šalise, kuriuose esame įsisteigę, taigi mes neturime uh, nei teisinio, nei politinio statuto, kuris mums suteiktų galimybę atlikti realų politinį vaidmenį. Ir aš tikrai tikiuosi ir noriu padėkoti pranešėjai už jos iškeltus klausimus. Labai tikiuosi, kad kitas žingsnis šiuose diskusijose po šių klausimų, po to, kai išklausysime ekspertų. Kitas žingsnis, kaip sakė Žiaulainin savo pranešime, bus e, politinio ir fiskalinio Europos politinių partijų statuto kūrimas. kalbant apie fiskalinį statutą labai svarbu rasti sui generis sprendimą. Bet man atrodo, kad buvo užmiršta pasakyti, kad norint, kad Europos politinė partija būtų pripažinta, ji turi būti atstovaujama bent vieno Europos parlamento nario. Tačiau apie tai užsimenama parlamento generalinio sekretorijos dokumento preambulėje, bet ne išvadose. Yra pripažįstamos ir regioninės partijos, tačiau esminis dalykas yra partijai turėti išrinktą atstovą Europos parlamente. Ir dokumento preambulėje ir yra pasakyta, kad bent vienas Europos parlamento narys yra pagrindinė prielaida, kad Europos lygių veikianti partija būtų pripažinta. Taigi, vykstant dėryboms dėl Mastrikto sutarties, buvo vienbalsiai nuspręsta, kad norint, kad politinės partijos atliktų vaidmenį Europos integracijos procese reikia dar vieno žingsnio ir džiaugiuosi, kad jūs dabar esate pasirengę e, naujoms diskusijoms, e, kurios galbūt padėtų užbaigti šį darbą. Ačiū Jums, pirmininkė, ir visiems komiteto nariams. Grazie, onorevole Martens. Ačiū, ponui Martens. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos socialistų partijos generaliniam sekretoriui, ponui Filip Korderį kuris nuo 2004 metų dirba šį darbą. Na, jis jau ilgą laiką yra socialistų partijos narys. Taip pat anksčiau yra dalyvavęs jaunųjų socialistų e, judėjime. Be to, e, dirbo taip pat ir e, Prancūzų nacionalinės asamblėjos atitinkamuose struktūrose. Taigi dabar jam ir norėčiau suteikti žodį, prašom, Filip Korderį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsipru, atsiprašyti savo e, partijos pirmininko vardu. Iš pat pradžių mes nežinojome, ar bus pakviesti e, partijų pirmininkai, todėl uh, Aš atstovauju savo e, socialistų partiją. Norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams, e, kurie pateikė pasiūlymą šiandien organizuoti klausimus. Ponas Martens pateikė paaiškinimą, kokį, e, kokią pažangą padarėme mes kaip Europinės partijos nuo 2004 metų iš tiesų buvo pasiekta ženkli pažanga. Ir e, labai svarbu, kad e, būtų suformuotos tokios europinės partijos, kurios galėtų įtakoti e, debatus Europos lygmeniu. Aišku, visiems aišku, kad mes to norime, kad geriau galėtumėm informuoti visuomenę apie tai, ką galima padaryti ES lygmeniu. Taip pat, kas yra daroma ES. Tai yra labai svarbu, lygiai taip pat kaip ir veiksmai nacionalinėme lygmenyje. Ir dėl tos priežasties reikalingos Europinės partijos. Demokratija mums yra svarbi, tai yra visų mūsų, e, mūsų visų suvien, suvieninėtis vardiklis. Be to žinome, kad nacionalinės partijos vaidina labai mm. svarbu vaidmenį užtikrinant demokratiją. ES lygmenių labai svarbu, kad ir mes imtumėmės šio žingsnio, kad būtų suformuotos europinės partijos, kurios galėtų e, vaidinti vaidmenį europinė, europinėme kontekste, taip kaip nacionalinės partijos e, nacionalinėme kontekste. Paskutiniuose Europos parlamento rinkimuose mes matėme, kokiu su kokiais apribojimais susiduria partijos. Ir man atrodo, kad visos partijos organizavo rinkiminės kampanijas, kurios vis dėlto liko nacionalinėmis. Ir kad tokie apribojimai būtų eliminuoti e, ateityje, reikalingos Europinės partijos. Tačiau tam reikalingas taip pat yra tinkamas statutas, kuris suteiktų mums tam tikrą legitimumą. Taigi, kaip pasakė ponas Martinas, iš tiesų reikia padaryti pažangą, taip pat kalbant ir apie taisyklės reglamentuojančias mūsų partijų finansavimą. Taigi mes turėtumėm, pažiūrėjau, kad rinkimų metu norėtumėme, kad galėtumėm veikti kaip Europos e, partijos atstovai. Ir norėtumėme, kad iš tiesų jau 2014 metų parlamentų rinkimuose būtų e, sudaryti tie e, paneuropiniai kandidatų sąrašai. Ir kad mes, pavyzdžiui, galėtumėm organizuoti tokias europinės e, rinkiminės kampanijas. Gerbiamas pirmininkė, Martinas yra belgas ir puikiai žino, kuo, kodėl yra svarbios tokios europinės partijos. Ir man atrodo, kad galėtumėm daug ką nuveikti, jeigu iš tiesų būtų suformuotos europinės partijos tačiau tam reikia pakeisti taisyklės, pavyzdžiui, to, kaip yra finansuojamos politinės partijos. Taigi reikia žiūrėti į taisyklės, kurios reglamentuoja partijų struktūrą bei e, finansavimą. Reikėtų e, kalbėti apie kažkokį politinių partijų organizavimą. Be to, mūsų statusas galėtų būti prilygintas nevyriausybinė organizacijai. Ir mes su tuo nesutinkame, reikalingas specialus Europinių partijų statutas. Tam mes, dėl to mes norėtumėm pritarti e, ponui Martens, kad e, tokie griežti parametrai yra reikalingi Europos partijoms kurti. Na, daugiau nesileisiu detalės, nes jau matau, kad išnaudojau man skirtą laiką. Tačiau norėčiau pasakyti, kad pritarėme pateiktam pranešimui. Yra keletas komentarų, kuriuos pateiksime raštu. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra imtis tolesnių žingsnių ir e, užtikrinti, kad yra e, sukurtas e, pagrindas Europos e, partijoms e, funkcionuoti nei tempi e adesso prego di Ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko. Toliau žodis kolegiai Anami Neuts, kuri yra liberalų partijos pirmininkė. Ir yra Flandrijos liberalų ir demokratų partijos narė ponia pirminkė, kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jūs, kad suorganizavote šios klausimus ir suteikėte mums galimybę pateikti savo nuomonę apie svarbiausius pranešimo projekto elementus, pranešimo, kurį rengė kolegė Janaku. Norėjai padėkoti taip pat už šį darbą. Visų pirma, noriu priminti, kad Europos liberalų partija, kuriai man tenka garbė pirmininkauti, buvo įkurta 1976 metais, tai yra tris metus prieš pirmosius tiesioginius rinkimus į Europos parlamentą įvykusius 29 metais. Aš ehm, nuo tada esu aktyvi liberalų partijos aktyvi narė ir mačiau, kaip ji plėtojosi, augo ir kad dabar ji yra visapusiška gyvybinga partija ir nuo 76 metų organizuoja metinius kongresus. Mūsų kongresai nėra diskusijų klubo susirinkimas, tai yra tikras politinis kongresas su rezoliucijų projektais, e, kurios yra aptariamos, keičiamos ir taip mes dirbame jau daugiau kaip 30 metų tai yra vienas iš atsakymų į, į komentarą, kad reikalingas tam tikras demokratinis e, legitimumas Europos politinėms partijoms. Na, dabar bandysiu atsakyti į klausimus, kuriuos mums pateikė ponė Janaku. Mes esame už tai, kad būtų patvirtintas vieningas Europos politinių partijų statutas. Daugiausia dėl to, kad šiuo metu kartais iškyla tam tikrų prieštaravimų tarp e, reikalavimų pagal, dėl teisinio statuso pagal e, Belgijos įstatymus, pavyzdžiui, e, dėl nepelno, pelno nesiekimo ir taip toliau. Ir Europos parlamento finansinio organizavimo dalykų. Kartais mes patys e, diskutuojame su Belgijos mokesčių institucijomis, kurios kvestionuoja tai, kaip mes pateikėme savo finansinės ataskaitas. Tam tikras vieningumo laipsnis tame, per tą statutą būtų naudingas. Aš kolegams noriu pasakyti, kad pats statutas suteiktų papildomą legitimumą partijai, taip galėtų būti. Mano nuomonė, legitimumas, legitimumą reikia kurti iš vidaus. Jis negali būti primestas, jo reikia nusipelnyti. Ir dėl to viskas atrodo šiek tiek sudėtingiau, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taigi, Galiu pasakyti, kad e, mūsų partija pasisako už vieną bendrą statutą Europos politinėms partijams. Mes taip pat manome, kad Europos politinės partijos turėtų turėti bent vieną Europos parlamento narį. Taip pat manome, kad regioninių partijų atstovai tose regionuose, kur e, egzistuoja teisėkuros e, galios, galėtų būti Europos politinių partijų narės ar susijusios su jomis. Finansinį, dėl finansinių dalykų manome, kad būtų gerai, jeigu nuosavus, nuosavų išteklių reikalavimas nuo 15 procentų iki 10 procentų būtų sumažintas. Taip pat reikėtų palikti tam tikrą nuosavų išteklių reikalavimą, nes tai verčia partiją palaikyti artimus e, ryšius su savo sesrinėmis partijomis. Mano partija parengė sistemą, pagal kurią galima priimti e, asmenis partijos nariais. Mes pradėsime e, prieimimo į partiją kampaniją ir pažiūrėsime, ar mums viskas seksis gerai. Mes norime pasinaudoti e, progą raginti žmonės tapti Europos politinės partijos nariai, nors tas e, momentas nėra toks palankus, kaip buvo šiek tiek anksčiau, tačiau mes vis tiek norime tai pabandyti ir informuosim jūs, jūs kaip sekasi. Kaip e, sakė EPP ir e, socialistų generalinis sekretorius ir EPP pirmininkas, jeigu norime, kad Europos politinės partijos dalyvauti, dalyvauti Europos politinėse kampanijose, tai jos turi turėti galimybę leisti ir pinigus tokiams kampanijoms. O Europos politinės kampanijos, aišku, bus daug brangesnės negu nacionalinės kampanijos. E, negalime apsimesti, kad to nežinome versdama iš flamandų kalbos, sakyčiau, kad pasakęs A turi sakyti B ir C ir D. Taigi, jeigu šis parlamentas Europos politinėms partijoms nori suteikti galimybę dalyvauti Europos politinėse kampanijose, tai tuomet reikėtų tam skirti nemažų lėšų toms kampanijoms. Tai buvo antrasis elementas. Dėl partijos kongresų jau pakalbėjau. Tai, kas jau dėl politinių kampanijų, taip pat tinka ir dalyvavimui referendumų kampanijose, jeigu parlamentas nuspręstų, kad reikėtų numatyti ir transnacionalinius sąrašus, tai mes taip pat norėtume prisidėti prie tokių sąrašų rengimo. Kaip Europos politinė partija, mes jau dalyvavome aktyviai tiek skiriant asmenys į visus, visus postus po Europos rinkimų. Ar tai reikėtų formalizuoti daugiau ateityje, dar reikia pagalvoti, tačiau akivaizdu, kad mes norime tuo lygmeniu suvaidinti savo vadmenį taip pat. Ačiū. Ačiū. Poniai Aneminėts. Aš pamiršau pasakyti, kad jūs e, buvote šio komiteto narė, e, kaip ir ponas Martens bei ponė Monika Frasonė, kuriai ir dabar norėčiau suteikti žodį. Taigi, Monika Frasonė e, buvo Europos parlamento narė penktoje ir šeštoje Europos parlamento kadencijoje. Buvo Žaliųjų partijos narė o dabar e, šiuo metu ji pirmininkauja kartu su Filip Lambert žaliųjų, e, Europos žaliųjų partijai. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, man labai e, malonu vėl e, turėti galimybę e, sugrįžti į tą vietą, kurioje dirbau jau dešimt metų. Taigi man iš tiesų labai malonu šiandien vėl su jumis susitikti. E, Europos e, žaliųjų partijos vardu e, bei mano bendra pirmininko vardu norėčiau e, pasakyti, kad mūsų partija, partijai vadovauja du žmonės, kad būtų pasidalinta darbais Ir mūsų e, žaliųjų partijos vardu norėčiau įvardinti tam tikrus dalykus, kurie jau buvo įvardinti kitų kolegų. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie stat, e, statutą. Taigi šis klausimas yra labai svarbus, nurodant e, Europos politinės partijos tapatybę. Šiuo metu galima sakyti, kad nesame pripažinti Europos, e, kaip, pol, Europos politinės partijas ir dėl tos priežasties e, tai apriboja mūsų veiksmus, taip pat e, mūsų piliečiai nesuvokia mūsų Europos politinės partijos tapatybės. Taigi, ponas, ponė Neits, E, gal, teigia, kad e, galbūt legitimumo klausimas nėra toks didelis, tačiau statuso klausimas nėra susijęs su biurokratiniais dalykais. Tai yra elementas, kuris e, sudaro mūsų tapatybę. Todėl stat, stat, statusas turi būti vieningas ir pagrindas Europos politinėms partijoms. Todėl norėčiau, kad būtų organizuotos tokios viešos diskusijos, uh, Suprantame, kad e, kyla problemų diskusijose, nes aš žinau, e, parlamente dirbau ilgą laiką ir žinojau, kaip ilgai truko diskusijos dėl asistentų statuso ir taip toliau. Žinau, kokios kyla problemos. Tačiau tokios, tokios kliūtis yra biurokratinės kilmės ir jas reikia eliminuoti siekiant pagrindinio mūsų tikslo. Negali, negali, negalime leisti konkuruoti dėl biurokratinių priežasčių nacionalinėms ir Europos partijoms. Taigi tikiuosi, kad bus pasiektas kažkoks e, susitarimas būtent dėl to e, statuto klausimo. Taip pat norėtumėm pakalbėti e, apie du E, svarbius mums elementus. Tai yra e, jaunimo e, politinių partijų atstovai. Reikėtų daugiau pripažinti tokių asociacijų egzistavimą, nes būtent jie gali daug ką nuveikti. Formazione del pensiero. Iš tiesų, europinės, europinio sąmoningo formavimo labai dabar trūksta. Todėl, man atrodo, kad e, siekiant įtraukti jaunimą į politinį gyvenimą, turime aptarti šios dalykus, todėl kad mūsų manimų tai yra labai svarbu. Taip pat norėčiau e, pritarti tam, kad Europos politinė partija galėtų būti pripažinta tik tada, jeigu ją atstovauja bent vienas Europos parlamento narys. O kai dėl Europos politinių partijų pripažinimo aspekto, tai mes turėtumėm galbūt neapsiriboti tik tai vienu Europos parlamento nariu jeigu norime, kad tą politinę partiją pripažintų į, įvairių valstybių narių piliečiai. Man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie dalyvavimą, e, paramą Europos politinių partijų rinkiminėse kampanijose, ne tik tai, kai kalbama apie Europos parlamento rinkimus. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, pagrindinių žmogaus teisų hartijos įgyvendinimas. Na, dabar ne, nenorėčiau kalbėti apie žiniasklaidos laisvės ir taip toliau, tačiau man atrodo, e, šioje srityje Europos politinės partijos iš tiesų gali inicijuoti E, visuotinės diskusijas dėl e, bendrie, bendrai visiems aktualių klausimų. Ir tokiu būdu būtų tik tai papildytos čia vyk, e, vykstančios diskusijos dėl europinio reikalų. Taigi, aišku, legitimumas, finansavimas, apie kurį kalbėjo mano kolegos ir aišku, aš tam tik tai galiu pritarti, tačiau visi šie elementai yra reikalingi tam, kad būtų padidinta demokratiją mūsų kontinente. Ir siekiant užtikrinti, kad visuomenės dalyvavimas politinėme gyvenime nebūtų tik tai virtualus, tačiau konkretus. Labai svarbu, kad e, mūsų piliečiai imtųsi iniciatyvos dėl klausimų, su kuriais jie susiduria kasdienime gyvenime. gyvenime Be to, e, organizuojant įvairius e, e, kampanijas dėl referendumų, taip pat turi svarbu vaidmenį vaidinti Europos politinės partijos. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos kairiųjų prezidentui, kuris buvo visai neseniai išrinktas į šias pareigas. Tai yra ponas Pierre Laurent, prancūzijos politikas, buvęs žurnalistas, ir, kaip jau minėjau, nuo e, pereito gruodžio dabar vadovauja ir Europos kairiesiams. Taigi prašom jums suteikiama žodis. Merci, je, je, je voudrais remercier d'abord, euh, évidemment. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paminė, padėkoti Jums, pirmininkė ponė Kasinį, Ačiū už kvietimą. Europos kairiųjų partija buvo įsteigta prieš šešerius metus. Praėjusį gruodį tapau jos pirmininku. Buvau išrinktas per partijos ketvirtąjį kongresą. Ir tai, mano nuomonė, yra svarbus žingsnis. Mes norime suteikti stiprų postumį Europos kairiųjų partijos dalyvavimui. Viena iš priežasčių, kodėl norime tai padaryti, yra ta, kad Europos partijoms tenka svarbus vaidmuo užtikrinant demokratiją. Tos partijos bus svarbios ir ateityje. Finansų krizė sukėlė daug sumaišties. Manau, Europoje reiks ieškoti naujų sprendimų. Kurti struktūras, kurios suteiks galimybę piliečiams dalyvauti ES gyvenime tai yra labai svarbus mums tenkantis uždavinys. Turime sukurti tvirtesnius Europos demokratijos pagrindus. Nes jeigu to nepadarysime, Europos situacija bus nestabili. Kurdami partijas norime užtikrinti, kad tų partijų veikla būtų artima piliečiams, kad partijos nenutoltų nuo piliečių, kad neužsidarytų dramblio kaulo bokšte. Aš tikrai pasisakau už tai, kad Europos politinės partijos jungtų įvairias kitas partijas Čia labai svarbus vaidmuo tenka Europos piliečiams. Manau, kad pagrindinis Europos partijų tikslas būtų, turėtų būti galių suteikimas piliečiams ir sprendimų demokratinė kontrolė. Pavyzdžiui, čia turiu galvoje sutarčių ratifikavimą. Kaip žinote, Prancūzijoje vyko referendumas dėl Europos konstitucinės sutarties, nenoriu dabar kalbėti apie jo rezultatus, bet um, prisiminti tą referendumą svarbu ir pri, noriu priminti, ką ruošiantis referendumui sakė Jean-Claude Juncker. Jis sakė, kad ref, ruošiantis referendumui prasidėjo diskusijos, realios diskusijos ir Europa nebėra taip nutolusi. Piliečiai suprato, kad turi galių ir neatsisakys to, ką remia. Europos partijų demokratinės veiklos plėtojimas yra labai svarbus. Mes savo partijos suvažiavime apie tai daug kalbėjome. mums reikėtų skatinti dar didesnį piliečių dalyvavimą ir paramą. Pasisakytume už tai, kad būtų sukurtas teisinis pagrindas, kuris sustiprintų politinių partijų vaidmenį. Bet tai darydami turėtume gilintis į geriausias demokratijos tradicijas, pasiremti geriausiais tų tradicijų pavyzdžiais. Per daug nesigilinsiu į detalės, ką tai reikštų. Norėčiau dabar sureaguoti į kitas pastabas, kurios buvo išsakytos. Tarp valstybinių partijų steigimas, vienos rinkiminės apygardos steigimas gali sukelti problemų nes e, taip partijos nutoltų nuo piliečių ir būtų tik e, prastumiamos tam tikros asmenybės, o mes juk norime stiprinti demokratiją, steng, norime stengtis, kad būtume arti piliečių. Manau, kad reikėtų keisti paramos partijoms taisyklės, nes dėl to atsiranda daug neligybės. Galbūt kai kurios sistemos lyg ir padeda mažoms partijoms, tokioms kaip mūsų partija. Vis dėlto, manau, reikėtų išlaikyti 15 ir 85 procentų santyki, e, užtikrinti paramos pusiausvyrą. Europos partijos turėtų aktyviau dalyvauti europinėse kampanijose. Europos iniciatyvos, kurios gyvendinamos įvairiose šalise, dažnai yra kelių partijų bendradarbiavimo rezultatas ir tokios iniciatyvos turi būti skatinamos. Tas kampanijas organizuojančios partijos turėtų turėti galimybę gauti finansavimą ar subsidijas, kad būtų galima skatinti europinės diskusijas. Rinkimai Europos parlamentą, žinoma, yra labai svarbus demokratijos elementas. Mažas aktyvumas tose rinkimuose kelia didelį susirūpinimą manau, kad vykstant nacionaliniams debatams turėtų būti labiau akcentuojama europinė dimensija. Ir mes pasitikime už tai, kad būtų sumažinti rinkimų į parlamentą kampanijų finansavimo pribojimai. Ačiū. Išklausėme penkių politinių partijų atstovų. Dabar siūlau truputį sustoti ir išklausyti komiteto narių klausimų. Klausimų apie tai, ką, apie ką kalbėjo penki prelegentai. Taigi, ponas Defort, ponas Kats. Ar jums tinka tokia darbo tvarka? Žinoma, taip dirbsime, jeigu kas nors paprašys žodžio. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα uh, τα στελέχη και τους υψηλούς... Na, pirmiausia, žodis pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti įvairių partijų atstovams, kurie čia pasisakė šį rytą ir paaiškino savo požiūrį Europos partijas, jų finansavimą. Europos Sąjunga turi juridinio asmens statusą, tačiau partijos jo neturi. Jos yra kaip ir nevyriausybinės organizacijos įsikūrusios Bruselėje. Na, o mes norime užtikrinti, kad visos partijos naudotųsi panašiomis sąlygomis. Malonu, kad visi kalbėjusiai aiškiai pasakė, kad šis aspektas yra ypač svarbus. Taigi juridinio asmens klausimas yra gyvybiškai svarbus. Siekiant užtikrinti, kad uh, E, užtikrintume aukštesnį demokratijos laipsnį. Aš klausimų neturiu, aš iš tiesų sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl finansavimo detalių, e, procentų. Reikia pagalvoti, kas bus toliau. Svarbiausia yra aiškiai pasakyti, kad turi būti tam tikras politinis judėjimas šią kryptimį, kad galėtume pagerinti piliečių dalyvavimą e, Europos rinkimuose. Nes vis dažniau, dažniau susidurime su abejingumu. Ačiū, dabar ponas Dafas. Pirmininkė, noriu taip pat padėkoti politinių partijų atstovams. Aš pasisakau kaip e, rinkimų proceso reformos pranešėjas. Tikiuosi, kad šį klausimą paiksime svartyti iki 14 metų, o svarbiausia pasiūlymų dalis yra susijusi su e, Europos e, rinkimų apylinkės sukūrimą ir išrinkti 25 parlamento narius iš transnacionalinius rašus pagal transnacionalinius sąrašus. Na, o svarbiausia pasiūlymo tikslas yra išjudinti Europos politinės partijas. Aišku, statutų pakeitimai yra svarbus, e, jos reikia daryti, tačiau tai, ką turime dabar, kad ir kaip tai būtų e, gerai, nors viskas yra gana primityvu ir visą tai būtų galima transformuoti į tikras politinės partijas, organizacijas užsiimančias kampanijomis, būtų pareiga joms rasti, atrinkti ar užsakyti yra nurodyti savo nariams kandidatuoti į Europos parlamentą, renkti sąrašus, renkti idėjų, politikos pasiūlymų kampanijas ir kovoti dėl balsų. Manau, kad parlamentui pateiktas pasiūlymas yra pakankamas, kad būtų transformuota politinė partinė situacija federalinių lygmenių. Turbūt reikia tiesiai kalbėti apie tai, ko siekiame. Aš įsivaizduoju, kad federalinių politinių par, partijų sukūrimas būtų esminės dalykas, prisidantis prie nacionalinės demokratijos plėtojimo. Kaip reformų dalis, tai būtų svarbu reikalauti, kad federalinės politinės partijos auktų ir užtikrintų tarp partinę demokratiją tiek pagal savo vidaus procedūras parenkant kandidatus, taip pat ir e, kai kalbam apie finansinį skaidrumą ir atskaitomybę. Trečias elementas, kurį norėčiau paminėti ir norė, būčiau dėkingas, jeigu politinių partijų atstovai apie tai pasisakytų, tai būtų tiesioginė atskiro piliečio narystės klausimas. Nebūtinai tos partijos turėtų susidėti iš nacionalinių politinių partijų filialų. Mes nenorime, aišku, spausti, taikyti kažkokios priespaudos nacionaliniams politinėms partijoms, tačiau norime jas papildyti aiškiai įtraukiant į, jų, į jas piliečius. tokia postnacionalinės demokratijos etape. Tai būtų labai svarbi politinių partijų reformos dalis, ats, kurie atsirastų sukūrus transnacionalinius sąrašus. E, tuomet partijos turėtų sukurti veiksmingus mechanizmus, kaip tiesiogiai pritraukti narius, tiesioginius narius kurie mokėtų įnašus į federalinę politinę partiją, skirtingai nuo piliečių dalyvavimo nacionalinėse politinėse partijose. Aišku, kai kurie iš jų pasirinks nacionalinių partijų kelią, o kai kurie turbūt ne. jie, kai kurie galbūt nenorės būti nacionalinės politinės partijos nariais, o, bus, o norės tiesiogiai įstoti į federalinį politinį judėjimą. Taigi būčiau dėkingas, jeigu išgirščiau politinių partijų atstovų nuomonės ir šiais klausimais. Ar jums atrodo, kad tai būtų priimtinas pasiūlymas ateičiai? Ačiū. Ačiū. Dabar aš e, siūlau e, suteikti žodį ponui Hefner ir Grote, kurie prašė žodžio. Tuo tarpu kitų kolegų norėčiau paprašyti, kad jie pasisakytų mūsų e, diskusijų pabaigoje, nes jau, kaip jau minėjau, dar reikės išklausyti keturis e, partijų atstovus. Taigi dabar ir norėčiau suteikti žodį kolegai, tačiau iš karto prašau, kalbėkite trumpai. Ačiū pirmininkė. Na, aš iš tiesų galėčiau palaukti iki e, diskusijų pabaigos, taigi galiu palaukti. al presidente Erik Dufour. Dabar norėčiau suteikti žodį Erikui Defūro, kuris pirmininkauja Europos laisvajam alijansui. Iš Flandrijos, tai yra istorijos profesorius, dėstantis Briuselio universitete. Taigi, prašau, jums ir norėčiau suteikti žodį. Dank u, meneer de voorzitter. Ik ben nieuw in uw gezelschap. Ačiū pirmininkė. Aš, kolegos pirmininkė, esu naujokas. Ir tikiuosi, kad ta pertrauka, kuri buvo padaryta tarp pirmininko atstovų pasisakymų, nereiškia kažkokio mūsų kokybės vertinimo. Esu įstikinęs, kad ta pertrauka nereiškia nieko panašaus. Kaip jau sakiau, esu naujokas. 2010 metų kovo mėnesį buvau išrinktas Europos Laisvojo alijanso pirmininku. Perėmiau pirmininkavimą iš ponios Neli Mars, kuri daugelį metų buvo Europos parlamento narė. Partija, kuriai dabar pirmininkauju, nėra viena iš didžiųjų Europos parlamento partijų. Vis dėlto ši partija turi daug patirties Europos parlamente, turint galvoje, kad mm, ši partija įsteigta 1981 metais. Ir kaip tik šiemet švesime savo įkūrimo 30-metį. Kaip mm, už Europą pasisakančios partijos atstovas, galiu pasakyti, kad e, į mūsų sudėtį įeina šešios partijos iš šešių valstybių narių. Jos turi septynis atstovus Europos parlamente. Mes taip pat atstovavome aštuoniuose nacionaliniuose parlamentuose ir 26, turim 26 atstovus regioniniuose parlamentuose. Nuo tada, kai pradėjo galioti taisyklės, kuria, apie kurias šiandien kalbame, mes aktyviai dalyvaujame politinėme gyvenime. Atidžiai klausiausi prieš mane pasisakiusių kolegų. Atsiprašau, jei nuskambės truputį šovinistiškai. Aš itin e, atidžiai klausiausi savo tautiečių, bet lygiai taip pat įsiklausiau ir ponios Frasonį vardus, e, žodžius. Ji kalbėjo apie svarbų jaunimo partijų vaidmenį. Būdamas čia naujokas, žinoma, turiu galvoje ne savo uh, amžių, bet patirtį, žiūrėdamas į pranešimą, galiu pasakyti, kad Europos laisvasis alijansas yra šiek tiek susirūpinęs. Tai nebūtinai yra kritika. Kai kas mums kelia susirūpinimą ir jums leidus norėčiau suteikti žodį man iš kairės sėdinčiam kolegai, tai yra mano direktorius, jis pakalbės apie partijos abejonės, kurių kyla dėl projekto. Pirmininkė, ponė pranešėja, norėčiau pakalbėti apie Europos politinių partijų patikimumą, ES demokratijos procesą ir diskusijas vykstančias ES institucijose. Svarbu būtų pasakyti, kad mes remiame pasiūlymą geriau apibriežti kriterijus, kuriais remiantis partijai, organizacijai yra suteikiamas Europinės partijos statusas. Labai svarbu, kad partija turėtų bent vieną atstovą Europos parlamente. Tai galėtų vienas iš pripažinimo kriterijų. Taip ir yra. Europos parlamento generalinis sekretorius užsakė tyrimą šią temą ir buvo padaryta išvada, kad pakanka vieno atstovo parlamente, Europos parlamente, kad partija būtų pripažinta. Taip pat mūsų nuomonė svarbu akcentuoti, kad negalima darbo pradėti nuo minimalaus Europos parlamento narių skaičiaus nustatymo. Pakaktų vieno parlamento nario. Kitas dalykas - 85 procentai finansavimo. E, tas procentas nustatomas proporcingai. Manau, kad čia reikėtų remtis analogijomis su nacionalinėmis partijomis. Europos politinių partijų sistema neturėtų būti grindžiama vien asmenybėmis. Turėtų veikti realios partijos su realiais nariais. Svarbu, kad partijos būtų pripažįstamos ir regioniniu lygiu. Tai galėtų būti uh, dar vienas pripažinimo kriterijus, nes būtent regioninės partijos veikia remdamosi subsidiarumo principų, kuris įtvirtintas ES. Toliau dėl diskusijų ES institucijose. Mano nuomonė, pateikti pasiūlymai dėl Europinių partijų pripažinimo yra tinkama pusiausvyra, sukuria tinkamą pusiausvyrą ir užtikrina pakankamą įvairovę ir mes e, kriterijus turėtume keisti labai apdairiai. Pateikti pasiūlymai yra subalansuoti, jeigu ateityje norėtume juos keisti, vis tiek nereikėtų užmiršti šios pusiausviros. Ačiū. Ačiū abiems e, Europos Laisvo alijanso atstovams. Dabar aš norėčiau e, suteikti žodį ponui Jasper Kats. Europo, iš Europos konservatorių ir reformatorių alijanso. Prašome. Okay. Prego. Uh, thank you very much, Chairman. Um, thank you for... Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mane. Apgailestauju, kad nei mano pirmininkas Jan Saldel, nei kitas kolega negalėjo dalyvauti. Uh, ECR buvo įsteigta visai neseniai, taigi mes esame naujokai. Ir dėl šios priežasties kalbėsiu labai trumpai. Turiu tik dvi pastabas. Viena yra principinė, kita labiau praktinio pobūdžio. būtent nacionalinės partijos artimiausioje ateityje turės pakankamą patikimumą, legitimumą, kad galėtų prisidėti prie teisėkuros proceso. Ir būtent ES turėtų suteikti galimybę partijoms kovoti rinkimuose. Kitas dalykas, kalbant apie politinių partijų reguliavimą Europos lygių, reikėtų pasakyti, kad e, šio, šios, šie šios partijos nėra labai aiškus dalykas, ypač naujokams. Taigi ateityje, dirbant su reglamentais, reikėtų smarkiai padidinti jų aiškumą ir skaidrumą. Ypač turiu galvoje nusistovėjusią praktiką. Taigi, kai yra, kai sukuriama tam tikra praktika, būna sunku suprasti, kokia iš tikrųjų tai yra praktika. Taigi manau, kad daug darbo reikėtų skirti nuostatoms patikslinti. Suprantu, kodėl senesniems, seniau gyvuojančioms organizacijoms reikia tokios struktūros. Galbūt su laiku ir mes pritarsime šiai nuomoniai. Esu įstikinęs, kad laikui bėgant, kai daug daugiau išmoksime, sužinosime, turėsime daugiau pastabų ir pateiksime jas raštu. Ačiū. Grazie. E adesso allora la parola al... Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kočilovo. kuris dirbo dvi kadencijas Europos parlamente, buvo netgi Europos parlamento vicepirmininkas ir dabar yra Europos demokratijų partijos generalinio sekretorijos pavaduotojas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau savo atstovavimas partijos vardu padėkoti Jums, komiteto nariams. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kurie rengia E, pranešimą e, su pagrindiniais aspektais mes galime pritarti. Na, aš jau išklausiau e, anks, anksčiau kalbėjusių, jiems galiu tik tai pritarti. Tuo pat metu galiu pasakyti, kad mes pateikėme tam tikrą raštą, kuriame kalbama apie partijų finansavimo aspektus. Ir iš tiesų labai skiriasi e, netgi finansavimo atžvilgių įvairūs pateikti pasiūlymai. Na, jau mes šiandieną išklausėme tą, ką pasakė partijų atstovai, komiteto atstovai, tačiau šiandienos diskusijos neapsiriboja tik tai pamastymais. Uh, dėl to, kaip turėtų būti gyvendintas e, e, reglamentas dėl statuto, finansavimo ir dėl kitų aspektų. Šiandieną mes aptarėme tai, kaip turėtų būti pripažintas Europos politinių partijų vaidmuo ir kaip turėtumėm priartėti prie piliečių, nes šis klausimas yra labai aktualus politinė prasme daugeliui e, Europos politinių partijų. Kaip ir pasakė daugelis kalbėtojų, labai svarbu, kad kuo greičiau būtų e, sukurtas europinis statutas, kuriame, kuriuo būtų sukurtas teisinis pagrindas tokioms europinėms politinėms partijoms funkcionuoti. ES lygmenio. Taigi, kalbant apie šį tikslą, jau yra įvardinti įvairūs politiniai argumentai ir nuomonės. Ir tačiau toks statuto egzistavimas galėtų išspręsti daugelį problemų egzistuojančių. Pavyzdžiui, kaip e, turėtų būti tvarkomos finansinės taisyklės Europos politinių partijų viduje. Be kita ko, taip pat kaip ir kiti, norėčiau e, pasakyti, kad labai svarbu, kad prieiga prie europinio finansavimo turėtų būti susieta su e, šios partijos atstovavimu Europos parlamente, kad turėtų būti e, šios partijos bent vienas atstovas Europos parlamente. Tačiau visa tai taip pat yra susiję su Europos politinių partijų pripažinimu. Labai daug, pavyzdžiui, jau Europos politinių partijų gauna europinį finansavimą. Pagal dabartinės egzistuojančias taisyklės. Tačiau, kaip manau, tas finansavimas turėtų būti susijęs su partijos atstovavimu Europos parlamente. Be to, reikėtų pagalvoti apie bendrą e, reglamentą, kažkokį statutą, europinį statutą, e, kuriame būtų reglamentuojama galimybė tiesiogiai piliečiui prisijungti prie Europos politinės partijos. Na, toks pasiūlymas yra pagrystas įvairių, įvairiais argumentais, kaip pavyzdžiui kalbėjo parlamentaras DAV. Tiesiog tokiu būdu bus e, eliminuotas apribojimas tiesiogiai piliečiams e, dalyvauti e, Europos politinės partijos darbe. Tačiau tokius dalykus reikia aiškiai reglamentuoti. Ir tokiam klausimui taip pat reikėtų pritarti. Toliau, aišku, negalima leisti, kad pilietis priklausytų kelioms partijoms. Tarkim, asmuo, kuris e, prisijungia prie vienos Europos politinės partijos, negali tapti e, kitos e, politinės partijos nariu. Taigi toks dvigubos narystės aspektas turėtų būti vengtinas. Taip pat norėčiau kalbėti apie šių partijų dalyvavimą referendumų kampanijos kampanijų metu. Tokia galimybė turėtų būti leidžiama, jeigu referendumu yra sprendžiami Europos svarbos klausimai. O kai dėl klausimų susijusių su finansavimu, tai man atrodo, kad taisyklės yra pakankamos, nors galbūt reikėtų eliminuoti e, tam, tikras, tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, dėl nuosavų išteklių naudojimo, dėl uh, ES lėšų naudojimo. Taigi e, yra jau pateikti konkretus pasiūlymai e, šioms problemoms išspręsti, nes iš tiesų dabar e, su jomis susidurėme. Ir man atrodo, ateityje mes galėsime šias problemas įspręsti. Dėkoju už suteiktą žodį. Kaip jau pasakiau, e, mes konkrečius pasiūlymus pateikėme e, raštu e, generaliniam sekretoriui. Ačiū ponui Kočiliovo. Toliau paskutiniam norėtumėm suteikti žodį ponui Dik Van Dik, kuris yra išdininkas Europos krikščionių politinėme judėjime. Ačiū. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, komiteto nariai, kolegos. Noriu šią progą pakomentuoti generalinio sekretoriaus praneši, pranešimą dėl partijų finansavimo. Pranešimas mums patinka, tik nors, aišku, galima kai ką patobulinti, procedūras padarinti. Mums tinka pranešimas, kad tikslas yra pasiekti kaip galima daugiau e, finansavimo gavėjų. Norėčiau pakalbėti apie 27 puslapyje iškertą klausimą pranešime, kokio dydžio turėtų būti politinė partija, kad gautų finansavimą. Galima e, pasinaudoti savo patirtimi, kadangi mes nuo praėjusių metų esame Europos politinė partija. Mūsų patirtis rodo, kad dabartinis reglamentas, jo trečias, trečias straipsnio pirma B dalis, kur sakoma, kad politinė partija Europos lygmenių turi tenkinti sąlygą tą, kad ji turi būti atstovaujama bent ketvirtyje valstybių narių, e, Europos parlamento narių, arba nacionalinėse parlamentuose, ar regioninėse parlamentuose. Tas, e, tas reglamentas yra jau gana e, ribojantis tokiam iš apačios kilančiam judėjimui, kaip mūsų partija. Tokie judėjimai, kaip mūsų ECPM, turi tikslų. Mano, kad reikia, kad finansavimas turėtų pasiekti kaip galima daugiau gavėjų ir todėl e, griežtesnių apribojimų taikyti jau nebereikėtų. Todėl ECPM nepritarė tokiam akademiniam pasiūlymui 85 ir 86 konstatuojamosiose dalise, kurie praktikoje, pavyzdžiui, tokia, tokį judėjimą kaip ACPM tai iš vis e, sužlugdytų ir turbūt keletą daugiau, kurie čia atstovaujami. Jeigu pripažinimo kriterijai būtų griežtesni, e, kaip siūloma generalinio sekretoriaus pranešime, prieštaravo Europos lygmens e, partijų norams. Norėčiau paminėti pirmą priedą, kur esamos partijos sako, kad norėtų pasiūlyti peržiūrėti pripažinimo kriterijus, e, rodant, kad tam, kad būtų partija pripažįstama ir finansuojama, turi būti atstovaujama Europos parlamente. Daugelis jų šį kriterijų minėjo. Tai yra, jos turėtų turėti bent vieną parlamento narį. Pagal mūsų nuomonę kriterijų keisti daugiau nereikėtų, kaip, negu kad pasiūlyta. Ir tuo norėčiau užbaigti savo pasisakymą, savo pastabas atsiusime raštu ir esu pasirengęs atsakyti klausimus ar išklausyti jūsų komentarų. Ačiū, taigi išklausėme visų partijų atstovus. Ir dabar teskime mūsų diskusijas leidžiant pasisakyti šio komiteto nariams. Dabar jau, kaip ir sakiau, ponas Efner ir e, suteiksime jam žodį. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems už išsamius pasisakymus. mes į visus jūsų pasisakymus e, žvelgėme vienodai rimtai, todėl aš norėjau savo komentarus e, palaikyti, pasilaikyti vėliau, kol išklausysiu visų. Taigi dabar iš esmės. Pirmiausia, dėkoju visiems parengusiems šį sustikimą. Labai svarbu kad turėtume ir europinės partijas, ne tik nacionalinės partijas. Tačiau dar lieka klausimų, kuriuos turėsime detaliai aptarti. Tai yra teisinis statusas, finansavimo aspektai, sąlygos finansavimui, taip pat partijų vidaus organizacija ir sudarinimo tarp tarp nacionalinės ir europinės teisės. Dar vienas preliminarus pastebėjimas. Manau, kad labai svarbu turėti galvoje visą dvasę, kurioje kalbame apie šiuos klausimus. Jeigu kalbame apie pripažinimą, partijos pripažinimą e, demokratiją, tai demokratija reiškia, kad reikia konkurencijos. O konkurencija reiškia, kad turi dalyvauti, kaip galima, daugiau konkurentų. Todėl manau, kad yra pavojus padaryti taip, kad e, surenksime tokį uždarą klubą, jeigu reikalavimai bus per daug griežti ir naujiems žaidėjams patekti į tą žaidimą bus sunku. Kaip vienas iš naujų partijų žaliųjų, kuriejas žinau, kad labai svarbu, kad naujos idėjos rastų naujus kanalus, todėl labai svarbu, kad konkurencija išliktų visada. Diskusijos bus e, šviežios tik tada, kai tokia galimybė bus. Taigi, e, tokios yra problemos e, susijusios su statuto rengimu. Be to, yra aiškus ryšys tarp partijų pripažinimo ir jų finansavimo. Ar negeriau būtų sukurti tris e, žingsnius, teisinius žingsnius? Pavyzdžiui, pripažinimas, Europos e, partijos pripažinimas su Europinės politinės partijos statutu, o ne pagal Belgijos teisę. Tokių problemų kyla ir su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, bet e, tai ypač aštri problema partijoms. Antra, dalyvavimas rinkimuose. Man atrodo, kad čia būtų galima taikyti griežtesnės taisyklės. Tai yra numatant pakankamą e, kandidatų skaičių. Na ir trečia, finansavimas, aišku, turi būti susijęs su pakankamai aktyvia partijos veikla ir atitinkamą partijos, atitinkamą partijos parama tarp gyventojų. Manau, kad reikėtų laikytis tokių trijų žingsnių. Nenoriu, kad, nenorėčiau, kad politinės partijos taptų elitiniu klubu, taip užkrisdamas kelią naujo, naujoms jėgoms. Todėl aš manau, kad nacionaliai ir regioniniai parlamentai taip pat turi būti įtraukti. Na, o partijos vidaus procedūrų klausimas taip pat yra labai svarbus. manau, kad galime e, leisti egzistuoti tokiams europinėms partijoms, kurios e, organizuotos demokratiškai, tiek kai kalbama apie priimamus sprendimus ar e, į paskirimus į partijos postus. Pavyzdžiui, Vokietijoje reikia pakartoti rinkimus e, kai partija parengė sąrašą tiesiog partijos vadovo nurodymų. Manau, kad Europoje taip pat reikia sukurti vienodus standartus dėl vidaus demokratinių procedūrų. Grauti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū. Raum nehmen, um dieses Thema hier heute miteinander zu diskutieren, weil ich glaube. Ačiū. Visų pirma, dėkoju už tai, kad skiriate laiko šiam klausimui panagrinėti. Šis klausimas turi lemiamos reikšmės. Mes nagrinėjame pasiūlymų paketą. Yra kalbama apie politinius fondus ir užsimenama apie nevyriausybinės organizacijas. Yra tam tikrų svarbių politinių fondų, e, svarbu kalbėti ne apie statutus, bet manau, kad apie tai reikėtų kalbėti pranešime savo iniciatyva. Vienas Vokietijos laikraštis neseniai pranešė, kad piliečiai prarado daug pasitikėjimo institucijomis. Turiu galvoje ne jų vykdomą politiką, bet e, ryšius su piliečiais. Ir mes tai turėtume labai rimtai vertinti. Priimdami sprendimus turėtume užtikrinti skaidrumą visuomenės atžvilgių. Taip pat turime pasirinkti tinkamą komunikavimo formą ir paaiškinti, kodėl darome vieną ar kitą tuo juk mes veikiame nesavanaudiškai, mes juk ne, nesame elitinis, kažkoks elitinis uždaras klubas. Toliau finansiniai klausimai, finansavimas. Pranešėjas Kočiolovo kalbėjo apie partijų darbuotojus, kad ir jiems reikėtų E, parengti statutą, tokį, koks taikomas Europos e, Sąjungos institucijų darbuotojams. Tačiau aš su tuo nesutinku, nemanau, kad e, reikėtų numatyti tokias procedūras. Juk dėl partijų darbuotojų yra priimtas Europos parlamento sprendimas, pavyzdžiui, pasakyta, kad tie darbuotojai neprivalo dalyvauti konkursuose. O partijos juk nėra institucijos. Manau, kad mm, kalbėdami apie partijas turime pagalvoti apie kandidatus. Ponas Hefner apie tai kalbėjo. Turime dirbti demokratiškai ir nustatyti taisyklės. E, ponas Daf yra parengęs pranešimo projektą dėl e, europinių kandidatų sąrašų. Manau, kad čia reikia imtis priemonių, pagalvoti, galbūt tą mintį reikėtų išplėtoti labiau. Pirmininkė, labai gerai, kad jūs numatėte laiko mūsų darbo tvarkėje pakankamai plačiai apie tai diskutuoti. Manau, mūsų laukia įdomios diskusijos. Ačiū dabar suteikiu žodį ponui Šulcui. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Šis, šie klausimai yra ilgo proceso dalis. Ir aš dabar norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Grote. Mes nagrinėjame labai sudėtingą pasiūlymų paketą išklausęs Europos politinių partijų atstovų pasisakymų, matau, kad nuomonės skiriasi. Norėčiau pakalbėti apie tris aspektus, kurie galbūt iki šiol nebuvo pakankamai akcentuoti. Galvojant apie teisės aktus skirtus Europos politinėms partijoms, reikėtų pagalvoti ir apie pačią Europos politinių partijų sistemą, kaip mes ją plėtosime. Reikia atvirai pasakyti, kad tokios sistemos iki šiol nebuvo. Tiesiog turime tų partijų atstovų, kurie dirba uždarame Europos parlamento rate. ir vis dėlto parlamente svarbiausios yra politinės frakcijos. Galvodami apie Europos politinės partijas, mes norime, kad jos aktyviai veiktų visose srityse, ne tik su ES susijusiose srityse. Tos partijos turi formuoti nuomonę ir būti komunikatorės. Jis turi visapusiškai dalyvauti ES politinėme procese. daugelį metų nekartą mes kalbėjome ir apie galių pusiausvyrą, europinių ir nacionalinių galių pusiausvyrą. Reikėtų pagalvoti ir apie europinių ir nacionalinių partijų pusiausvyrą ir tai atsižvelgti, kuriant europinę partijų sistemą. Ar mes norėjome siekti gilesnės integracijos? Ir e, ar norime, kad Europos politinės partijos dalyvautų rinkimuose į Europos parlamentą. Taigi manau, kad mes e, turime renkti labai detales e, diskusijas ir apie tai turėtų daug aktyviau diskutuoti ir Europos politinės partijos. Kitas rytis, kurią norėčiau paminėti, yra teisinis pagrindas. Mano nuomonė svarbi sąlyga tikram Europos politinių partijų pripažinimui ir steigimui yra tinkamas europinis teisinis subjektiškumas. Kitaip tariant, reikia, kad tos partijos būtų pripažintos kaip mm, teisiniai subjektai Europos integracijos kontekste, ne kaip pelno nesiekiančios organizacijos ar kažkas panašaus jos turi būti pripažintos kaip struktūros turinčios teisinį, teisinę tapatybę ir juridinį pavadinimą. Būtent tokiame kontekste tada galėtume diskutuoti apie rinkimų reformą, apie nuomonės formavimą Europos parlamente ir Europinėse partijose ir galėtume kalbėti apie tų partijų poveikį nacionaliniams klausimams, nes juk reikia neužmiršti ir susidarumo. Ponas Hafner kalbėjo apie finansavimą, apie dalyvavimą rinkimuose. Visi šie dalykai yra svarbus. Trečia problema yra individuali narystė. Mūsų partija, Europos kairiųjų partija, nuo pat jos įsteigimo, nuo pat savo įsteigimo numatė nuostatą, kad galime turėti atskirų narių, bet patirtis rodo, kad Europos partijose kyla problemų, kalbant apie teisės ir prievolės. Tai yra kolektyvinių narių ir atskirų narių, individualių narių teisės ir prievolės. Taigi, kaip individualūs nariai gali formuoti politiką ir, ir nuomonę Europos politinėse partijose. Man būtų labai įdomu išgirsti, kokias patirties e, šiuo klausimu turi kitos Europos politinės partijos, kaip viskas veikia. Bet šiaip manau, kad šis požiūris yra įdomus, nes yra žmonių, kurių nedomina Europos klausimai, bet domina nacionalinės problemos ir jie nori dirbti tokiuose partijose. Ir dar norėčiau pridurti ir paklausti, kaip mes galėtume viešinti savo darbą kaip mes, neturėdamos aiškios finansavimo struktūros, galėtume dirbti rimčiau ir didinti informuotumą apie save Europoje ir atskirose valstybėse narėse. Kaip mums perteikti savo mintis, kaip palaikyti ryšius su visuomenė. Žinoma, tai turi daryti pačios partijos, bet šio, šį darbą turi atlikti ir Europos parlamentas. Ponas Brons, prašom. Uh, thank you, Mr. President. Dėkuoju, pirmininkė. Visi kalbėjo ilgiau nei skirtas uh, jiems buvo laikas. Tačiau nedaug kas kalbėjo apie partijų charakteristikas, tik tai tai, kad uh, reikėtų kaip vieną kriterijų numatyti bent vieną Europos parlamento narį. Apie tai kalbėjo panas DAF, Toliau jūs kalbėjote apie taip pat ir apie tiesioginę piliečių narystę ir tokiu atveju e, tokios partijos e, neturėtų būti kažkokiu afilijuotų partijų samburis, jeigu aš teisingai supratau. Tačiau man atrodo, kad e, narystė Europos partijoje būtų apribota Ir jeigu aš prisiminsiu tai, kas yra rašoma 2004 reglamente, mane neramina trečiasis straipsnis ten, kur yra rodytos sąlygos, taip pat penktasis straipsnis ten, kur kalbama apie patikrą. Na, aišku, aš neprieštarauju numatytoms sąlygoms, kurios yra numatytos C punkte, taip kaip jos yra suformuluotos. Tačiau aš iš tiesų nenorėčiau, kad tos sąlygos būtų e, naudojamos subjektyviai Dėl ko aš abejoju? Aš abejoju dėl to, kad e, galbūt mes neleisime, užkirsime kelią finansavimui, tačiau e, vėliau, pavyzdžiui, užkirsime kelią e, Europos politinėms partijams kelti savo kandidatus ir panašiai. Bene, grazie. Ha chiesto di inter... Ačiū. Man atrodo, dabar jau e, e, žodis suteikiamas ponui Eštert, kuris atstovauja vieną e, Vokietijos asociaciją. Prašome. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich vertrete nicht die deutschen politischen Stiftungen, sondern ich vertrete die europäischen. Ačiū pirmininką. Aš neatstovauju Vokietijos politinio fondo, bet Europos politinį fondą, kuris yra artimas socialistams, tačiau kalbu ir kolegų kitų, iš kitų politinių fondų vartų. Trečiųjų ketvirtųjų metų reglamentas ir priedas patvirtintas 7 metais e, leido sukurti Europos politinį fondą. Nuo tada mes pademonstravome, kad tas papildoma vertė, kurią mes turėtume e, teikti, iš tikrųjų yra reali. Tačiau mums taikomas tas pats e, teisinis statusas ir reguliavimas kaip ir partijoms. Todėl norėčiau pasakyti, kad jeigu kalbėsime apie Europos politinių partijų statuso pakeitimą, tai reikėtų reformuoti ir Europos politinių fondų statusą. Visą tai reikėtų daryti kartu. E, tokia būtų mano svarbiausia mintis. Ir šiai minčiai pritarė taip pat ir kitų fondų atstovai. Ačiū už pasisakymą. Aišku, e, dabar nebeliko laiko tačiau prašo žodžio ponas Martens. Taigi prašome jums ir suteikiamas žodis, po to poniai Frasonį. Pirmininkė, norėčiau sureaguoti į kai kurios esminius e, dalykus. Kai dėl generalinio sekretoriaus pasiūlymų aš labai trumpai apie juos kalbėjau, galėtume su jais sutikti. Noriu pabrėžti, kalbama apie ženklius patobulinimus. Tačiau viso to siekiama ne vien tik tai gauti daugiau pinigų, reikia svarbu tai, ir svarbu tai pabrėžti, mes neprašome daugiau pinigų. Šią prasme finansinis reglamentas yra priimtinas. Tačiau siūloma taip pat ir kai kurių praktinių patobulinimų, kurie yra svarbus. Toliau, vidaus demokratija. Mūsų partijoje jau daugelį metų sprendimai priimami daugumos nuomonę kongrese ir politinėje asamblėjoje. Atstovai parenkami partijų narių, kurios vaidina labai svarbu vaidmenį patvirtinant manifestus, partijos doktriną ir taip aš galiu pereiti prie individualių narių klausimo. Mes turime taip pat e, e, remiančiųjų narių kategoriją. Tačiau individualių narių klausimas šalia tikrų partijų, nacionalinių partijų narių, kurie turėtų balsavimo teisę kongrese. Tai būtų naujovė, kuri sustiprintų daugumos primamų sprendimų teisėtumą. Na ir dėl sąrašų, jeigu norime europinių sąrašų ir norime, kad vyrautų tikra konkurencija tarp Europos politinių partijų Europos rinkimuose jeigu norime konkurencijos tarp e, kandidatų užimti komisijos pirmininko postą, kurios pasiūlo įvairios politinės partijos. Tuomet ir Europos politinės partijos turi turėti tikrą e, statutą. Todėl Džio Laineno pateikti pasiūlymai praeitį yra labai svarbus mes, e, turi būti pasakyta, kad mes esame nepelno siekiančios asociacijos ir neturime europinio status, statuto, jo mums reikia, kaip siūlė ponas Laininas. Jis sakė nustatyti teisės ir pareigas ir leisti joms įgyti juridinį, juridinio asmens statusą. Remiantis bendrijos įstatymą, teisę, kuri veikia valstybės narėse. Tai yra svarbus reformos aspektas. Be jo Europos politinės partijos negalės vaidinti vaidmens, kuris buvo numatytas. Sudarydamas sąrašus, teikdamas kandidatus į komisijos pirmininko postą, politinės partijos galėtų prisidėti, padaryti didesnį poveikį Europoje. Na, o aišku, mūsų galimybės yra susijusios su e, partijų narių galimybėmis. Negalima, aišku, padaryti poveikio piliečių tarpe iš kažkokio biuro Briuselėje. Veikti reikia per partijas narės. Na, o tas naujas kanalas e, numatyti individualius narius, tai būtų dar nauja galimybė. Galime padaryti poveikį per bendrus sąrašus, per uh, kandidatų teikimą į komisijos pirmininko postą. Na, tai yra bendros visų mūsų partijų problemos. altre richieste di intervento, eh, raccomando a... Ačiū, matau, kad dar prašančių žodžių yra, tačiau norėčiau iš tiesų, kad jūs apsiribotumėt e, tik tai keliomis mintimis. Pone Frasonė, ačiū pirmininkė, taip pačiai emocingai galiu e, pritarti tam, ką pasakė ponas Martens. Ponui Dehriote, jeigu teisingai supratau jo pavardę, norėčiau pasakyti štai ką. Jūs e, kalbėjote apie darbuotojus. Man atrodo, kad e, šiuose diskusijose labai svarbu atskirti teisinį Europos politinių partijų pripažinimą nuo biurokratinių problemų. Tai yra darbuotojų statuto klausimo. Prisiminkite, kad e, iš tiesų kai kuriais atvejais buvome labai kūrybiški ir ieškojame tom pačioms problemams panašių sprendimų. Na, e, man atrodo, reikėtų pri, prisiminti tai, tai, kas įvyko Europos parlamente. Europos e, parlamento biuras yra pritaręs tokia idėjai, tačiau aš norėčiau kreiptis į parlamentinių frakcijų atstovus, kad būtų išvengta diskusijų susijusių su e, konkurencija tarp šių temų. Nes e, tik tada mes iš tiesų negalėsime patvirtinti dokumento, kuris yra labai svarbus mūsų e, tapatybei, ne tik legitimumui. Taigi šis klausimas yra labai mums aktualus. Dabar, kai dėl atskirų e, narių Mes iš žaliųjų partijos vėlgi organizavome labai sudėtingas diskusijas mūsų partijos viduje dėl atskirų narių. Mes turime tam tikrą rėmėjų tinklą e, kurie moka įnašus nacionaliniams partijoms, tačiau šis klausimas yra analizuojamas. Ir man atrodo, reikėtų pagalvoti, ar tiesioginė narystė būtų naudinga e, Europos partijai. Ką daro Europinė partija? Visų pirma, daro e, naudingus dalykus ES, dalyvauja diskusijose, stengiasi pakeisti e, susiformavusią nuomonę. Taigi, man atrodo, visiems, visai šiai veiklai vykdyti mums reikalingas teisinis statusas, pakankamas finansavimas ir vėlgi mes, mūsų tikslas nėra pakeisti nacionalinių diskusijų, tačiau e, prisidėti prie europinių lygmenių vykstančių diskusijų. Ačiū. Euh, Ponas Kordery. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Mums buvo labai įdomu išklausyti įvairių minčių. Norėčiau komitetui pateikti pasiūlymą. Siūlau labiau pasigilinti į politinių partijų nacionalinių politijų partijų statutus, manau, reikėtų pasižiūrėti, kaip šis klausimas, partijų pripažinimo, partijų veikimo klausimas sutvarkytas valstybėse narėse. Kalbant apie partijų pripažinimą, manau, Reikia galvoti apie galimybės atskiriems nariams tapti partijų nariais. Taip pat reikia pagalvoti ir apie partijų finansavimą. Manau, kad yra skirtumas tarp kampanijų išlaidų kompensavimo ir partijos veikimo e, finansavimo. Taigi, manau, kad galėtume rasti daug pavyzdžių, kaip yra atskiriamas kampanijų finansavimas ir kasdienio partijos darbo finansavimas. Toliau bendras finansavimas. Perskaičiau tyrimą. Turiu pasakyti, kad valstybės narės neprašo bendro finansavimo. Reikia užtikrinti, kad visos partijos finansavimo požiūrių būtų lygiai teisės. Manau, kad vert, mums dar vertėtų pasigilinti į generalinio sekretoriaus pasiūlymą dėl finansavimo. Ir dar vienas dalykas, maždaug jau pusantrų metų vyksta diskusija, ar partijose gali būti individualių narių. Vis dėlto reikia atskirti du dalykus. Mes sakome, kad visi nacionalinių partijų nariai gali tapti Europos partijų nariai, tačiau kai kas iš jų gali tapti Europos partijų aktyvistais. Manau, kad taip yra ir Europos liaudės partijos, partijoje ir kitose Europos partijose. Labai svarbu, kad nacionalinės partijos nekonkuruotų su Europos partijos partijomis, kad tiesiog mūsų nariai dirbtų kitų lygių, bet tie nariai turi būti ir vietos nacionalinės partijos nariai. Žinoma, būtų galima kalbėti daug ir ilgai, bet e, konkretesnių pastabų atsiūsime jums raštu. Ačiū. Uh, Monsieur le Président, chers collègues, il ne vous étonnera pas que la, la libérale que je. Pone Neitz, pirmininkė, jūs galbūt nustepsite išgirdęs, kad aš, būdama liberalė, esu išsigandusi kai kurių pateiktų pasiūlymų. Atrodo, kad viską norima reguliuoti iki smulkmenų. Kalbama apie Europos politinės partijas, bet kartu ir apie nacionalinės partijas. Manau, kad taip yra nueinama per toli. Aš esu tuo įsitikinusi. Turėtume palikti vietos ir individualiai iniciatyvai, ir mažoms grupėms, kurios nori įsilieti į politinę e, veiklą, negalvodamos, ar joms pavyks įveikti visas kliūtis pripažinimo ir kitas kliūtis. Manau, kad čia jau yra peržengtos tam tikros ribos. Gali atsitikti taip, kad E, demokratijai bus e, uždėti tramdomieji marškiniai. Tai yra labai pavojinga ir mes turėtume to vengti. Norėčiau pateikti dar vieną pastabą, kuri susijusi su Vilfredo Martenso pastaba. Akivaizdu, kad mūsų politinėse partijose Yra tam tikros įtampos tarp Europos politinių partijų ir jų struktūro ir nacionalinių partijų. Ta įtampa tikrai egzistuoja. Mes ne visada sutarėme ir mūsų interesai kartais skiriasi. Taigi norėdami užtikrinti, kad Europos lygių mums pavyks gerai pasinaudoti nacionalinių partijų ir asocijuotų partijų ir grupių in indėlių. Turime imtis veiksmų. Turiu pasakyti, kad mūsų partijos suvažiavime prieš praėjusius um, par parlamento rinkimus buvo patvirtinta politinė programa. Tai pavyko padaryti pirmą kartą. Anksčiau tokias programas vietuodavo viena ar dvi partijos einančios į mūsų sudėtį. Norėčiau kreiptis į Konstitucinių reikalų komiteto narius ir pasakyti, kad ne visos nacionalinės partijos yra įsitikinusios tarp valstybinių sąrašų naudingumu ar galimybėmis renkti tokius sąrašus. Taigi reikės labai smarkiai įtikinėti žmonės, kad mm, ši iniciatyva nebūtų visiškai atmesta. Taigi mes turime, kad prie mūsų prisidėtų, mūsų paremtų ir nacionalinės partijos concernant le TTBF. Monsieur Laurent. Oui, ju juste une remarque supplémentaire sur les, sur les adhésions euh, directes. Viena papildoma pastaba dėl individualių narių. Mes galvojame apie šią sistemą, tačiau, man atrodo, ji kelia problemą. problemų. Tai buvo paminėta jau ne kartą kad gali atsirasti konfliktų tarp individualių narių ir nacionalinių partijų narių. Noriu tai susijęti su to, ką sakė ponas Dafas. Jis kalbėjo apie galimybę sudaryti transnacionalinius sąrašus, kuriant tokią postnacionalinę demokratiją. Na, mano nuomonė, ne viena tokių sistemų pašalina demokratinės konstrukcijos problemą. Problemos. Gali kilti komunikacijos problemų, tačiau manau, kad problema yra daug rimtesnė. Na, o bandymai kurti demokratiją nepadeda mums išvengti prieštaravimų, kurie egzistuoja šiandien. Turime spręsti visas problemas, kurios keliamos politinėse partijose be jokių apėjimų Na ir paskutinis ponas Dafas, prašom kalbėti trumpai. Manau, kad pranešėja savo nuomonę pateiks po pietų. E, žinoma, egzistuoja įtampa tarp nacionalinių politinių jėgų ir Europos politinių jėgų. E, atsirandančioje federalinėje sistemoje, tai yra visai natūralu. Tai neturėtų mūsų gluminti ar gazdinti. Kad tai yra tam tikras konkurencijos elementas, konkurencijos tarp transnacionalinių ar postnacionalinių politinių jėgų ir senųjų nacionalinių politinių jėgų. Politikai yra gerai konkurencija tarp įvairių valdymo lygmenų, kaip ir, pavyzdžiui, ekonomikos srityje. Turime daug patirties e, iš ekonominės integracijos, tačiau neturime pakankamai daug patirties iš demokratinės integracijos ryties. Noriu aiškiai pasakyti, kad aš siūlau kaip kriterijų statutinės Europinės partijos įkūrimui atskirą piliečių dalį, sekciją, kuri neužkirstų kelią nacionaliniams e, susijusiams partijoms, kurios vis tiek sudarytų Europos politinės partijos pagrindą. Bet e, jas reikėtų papildyti, sukuriant piliečių dalį, e, kurie turėtų statutinės teisės tarp partinėje demokratinėje sistemoje. Taip pat noriu pridėti, kad e, kuriant transnacionalinę rinkimų sistemą, tų pasiūlymų dalis yra įkurti Europos rinkimų instituciją, kuri reguliuotų e, europinių e, rinkimų, tos dalies europinių rinkimų e, vykdymą. Pirmininkas, ačiū. Baigiame diskusiją šį rytą. Man atrodo, diskusija buvo labai turtinga ir įdomi. Ir Taip pat prašau atsiųsti tuos, kurie prižadėjote savo pastabas raštu. Na, o šią diskusiją tęsime po pietų. Pradėsime ketvirtį, ne, 15 po 3, tačiau prašau visų būti čia. Tikrai lygiai 15 po 3. Tikia. 15.15, 15, dar turime daug darbo, labai ačiū, ypač dėkoju visiems Europos politinių partijų atstovams.